Mes chers collègues, si vous voulez bien prendre place. Kolegos, prašom susėsti į savo vietas. Alors, notre premier sujet ce matin est. Euh... Pirmas šio ryto klausimas yra susijęs su farmakologiniu budrumu. siūlau suteikti žodį poniai Makevan, kuri yra pranešė šio klausimu. Taigi, ponia Makevan, prašom. Um. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma kolegoms, kurie galbūt ne, nesekė šio klausimo raidos, pri, pristatyti bazinės informacijos ir po to jau pakalbėti apie konkretesnius klausimus, kuriuos, mano manimu, mes turėtumėm išanalizuoti. Tada Norėčiau išklausyti šešėlinių pranešėjų ir kitų narių, gal kolegos norėtų kažką pakomentuoti. Visų pirma, noriu pasakyti, kad šios diskusijos turėjo vykti lakučio pabaigos posėdį. Aš paprašiau, kad diskusijos būtų atkeltos į šį posėdį, kadangi turiu vykti į AKR susitikimą Angoloje lakuršio pabaigoje. Bet reikia pasakyti, kad šis dokumentas yra vienas iš trijų teisės aktų farmakologinėme pakete. Ir jeigu jūs galvojate, kad šį dokumentą norima atsijėti nuo kitų dokumentų. Tai taip nėra. Tiesiog tik tai aš prašiau, kad diskusijos vyktų dabar, kuomet aš dar galiu dalyvauti komiteto posėdėje, o ne lakurčio pabaigoje, kuomet turėsiu vykti į Angolą. Kitaip tai būtų tekę atidėti iki gruožio ir taip toliau. Tačiau tik noriu priminti, kad tai yra farmakologinio paketo paketo dalis ir atitinkamai visi, visas kitas varkaraštis taikomas mūsų komiteto šiam paketui. Taigi, čia kalbama apie vaistų priežiūrą po to, kai jau jie gauna leidimą naudo, visuomenės naudojimui, viešam naudojimui. Tad labai svarbu kalbėti apie visuomenės sveikatos apsaugą ir komisijos skaičiai rodo, kad 5 procentai mm, prieimimų į ligoninę yra dėl to, kad uh, E, vaistai turėjo neigiamo poveikio ir e, tai yra 127 tūkstančiai mirčių arba mm, penktadalis visų mirčių Europoje. Tai jeigu žmonės gali klausti, galbūt jeigu um, yra klinikiniai tyrimai, tai kodėl yra tokių neigiamų šaltinių poveikių. Tačiau taip gali būti, pavyzdžiui, jeigu yra ilgalaikis vaisto naudojimas arba jeigu yra kažkoks tai kažkokia sąveika um, su kitais vaistais. Visi atsimename Rindama atvejį 70-metį e, ir kitus labai skaudžius, tragiškus atvejus. Taigi e, reikalinga nacionalinė sistemos, kurios leistų prižiūrėti vaistų naudojimą ir galuti, galima jų neigiamą poveikį. Tai yra labai svarbi visuomenės sveikatos politikos dalis. Pagal dabar galiojančius ES teisės aktus vaistai e, gauna leidimus dviem būdais. Pagrindinė procedūra yra, kuomet farmacijos kompanija pateikia paraišką EMA Europos vaistų agentūrai Londone. Antras variantas, kaip galima gauti leidimą vaistams, yra per abipusio pripažinimo sistemą, kur viena valstybė narė mm, e, vadovauja vaisto tyrimui, e, pripažinimui ir koordinuoja tuos veiksmus su kitomis valstybėmis narės e, naujiems vaistams, biotechnologijom, živ, vėžio, genetinių susirgymų vaistams sistema yra taikoma su emėja. Šis teisės aktas turi būti vertinamas iš praktinio požiūrio taško, kadangi centralizuotai procedūrai taikomas taisyklės yra nustatytos 2004 metų um, ES reglamente 726 ir jeigu jūs teiksite pakeitimus, jūs turėtumėt paminėti šį teisės aktą ir kitą teisės aktą. 2001-83 reglamentą. Labai svarbu, kad valdžios institucijos galėtų tinkamai užfiksuoti visus reikiamus signalus, kiek įmonės, farmacijos įvairūs subjektai tai um, netgi patys vartotojai, ką praneša apie uh, vaistų galimą neigiamą poveikį, nes tai gali įtakoti dozavimą, informaciją um, pateikiamą notacijose ar, ar netgi vaistų išimimą iš rinkos iš viso. Jau daug metų vyksta farmakologinio budrumo veiksmai gyvenami nacionaliniu lygmeniu. Nuo praeito dešimtmečio turime jau europinio lygmens farmakologinio budrumo sistemą, kurios pranašumas yra tas, kad yra sukaupiama daug daugiau informacijos apie vaistų e, neigiamą poveikį ir galima tada daug greičiau išskirti tam tikras tendencijas, bei galima išvengti valstybių narių pastangų dubliavimuose, kuomet yra žiūrima, ką toliau daryti, jeigu nustatomas neigiamas poveikis. Taip pat galima lengviau keistis informaciją apie nesaugius vaistus ir daryti tai greičiau. Dabar kaip E, informacija renkama apie neigiamą vaistų poveikį. Tai yra per spontaniškas ataskaitas iš sveikatos priežiūros e, darbuotojų, dažniausiai nacionaliniams valdžioms, tarny, valdžios institucijoms, taip pat per PSUR, tai yra per e, kolegų peržiūros ataskaitas, tai yra farmako, farmacijos kompanijos pačios teikia valdžios institucijoms tokias ataskaitas, kuomet jos pačios nustato galima neigiamą poveikį. Taip pat per um, um kolegų dokumen, ekspertinius dokumentus uh, iš čia EMEA yra darbas. Europos Sąjunga jau daug metų kūrė koordinuotą sistemą, kuri tikrai jau toli pažengusi. Mes turime vieną duomenų bazę Europos Sąjungoje kurioje surinkti duomenys iš visos ES. Ta duomenų bazė veikia, tačiau dabartiniuose teisės aktuose yra spragų. Ir kom, Europos komisija ketina tas spragas užkaišyti, teikdama šios pasiūlymus, kuriuos mes analizuojame šiandien daug iš plėtotos praktikos yra gera praktika, tačiau ji nėra kodifikuota teisės aktuose. Ir Europos komisija būtent tai ir siūlo padaryti, tai yra kodifikuoti tą praktiką. Uh, Dabar žvelgiant bendrai į komisijos pasiūlymą, noriu pasakyti, kad tikrai sveikinu jį ir neketinu kažką labai revoliucingai, drastiškai pakeisti komisijos pasiūlyme. Tačiau yra keletas svarbių dalykų, į kuriuos mes kaip europarlamentarai turėtume atidžiau pažvelgti. Visų pirma, tai būtų sprendimų prieimimo struktūra. Dabar yra mm, darbo grupė dirbanti farmakologinio budrumo srityje. O ši darbo grupė mm, veikia neefektyviai. Ir komisija, mėja ir valstybės narės e, e, nerimauja dėl to ir nori kažką pakeisti. Mm, komisija siūlo naują farmakologinio budrumo rizikos įvertinimo ekspertų komi, patariamąjį komitetą. Šis patariamasis komitetas būtų atsakingas už farmakologinį budrumą ir teiktų ataskaitas CHMP, tai yra pagrindiniai e, institucijai, kuri prižiūri vaistus centralizuotoje Europinėje sistemoje. E, taryboje labai plačiai diskutuojama, kokios struktūros turėtų būti šis naujasis patariamasis komitetas. Komisija siūlo, kad tai būtų ekspertų komitetas kur iš vienos valstybės narės būtų tik tai po kelis atstovus. O taryba norėtų, kad kiekviena valstybė narė Um, kad kiekviena valstybė narė būtų atsovavima, taip vadiname, PRAC, PRAC. Um, manau, kad farmakologinis budrumas yra labai svarbus visuomeniai ir aš suprantu, kodėl kiekviena valstybė narė nori būti atstovaujama. Tačiau jeigu tai bus um, visiškai atstovaujantis komitetas, tai tuomet reikia aiškiai pasakyti, mm, kad tuomet tas komitetas turės teikti patarimu, e, ne, ne, ne tik tai patarimus, bet ir rekomendacijas. Ėmėjai. Ir e, labai svarbu taip pat kalbėti apie tai, kaip yra teikiama informacija ataskaitos apie neigiamus poveikius. Ir nu, pagrindinė naujovė yra ta, kad įmonės turi uh, Um, tiesiogiai teikti ataskaitas duomenų bazai, uh, o ne uh, visų pirma atsiskaityti savo uh, valstybei ir tik po to duomenų bazai teikti informaciją. Aš suprantu tą logiką, tačiau aš taip pat suprantu, kad ir valstybės norės gali norėti gauti labai greitai informaciją, kuomet yra kažkokia tai neigiama poveikio užfiksuota jų valstybėse narėse tarybose labai diskutuojama apie tai, darbo grupėje labai intensyvas diskusijos vyksta, bet aš manau, kad mes galėtume rasti visus tenkinantį sprendimą, kuomet įmonės ir toliau teiktų mm, vieną bendrą taską į žavį Vigilance mm, duomenų bazėje, tai yra farmakologinio budrumo duomenų bazėje, bet taip pat ir e, ta duomenų bazė dar galėtų pasiūsti iš karto informaciją ir valstybei narė. Aš manau, kad būtų galima rasti kompromisą. Komisija taip pat siūlė, kad visi EDA e, būtų e, perduoti duomenų baziai. Čia valstybė narė ir kiekviena kompanija turėtų tai padaryti. Turiu, turiu dar pasakyti, kad kiekvienoje valstybė narėje yra farmakologinio budrumo atsakinga tarnyba, kuri užsijima visais veiksmais nacionaliniu lygmeniu. Šiuo metu tik tai. Uh, ES farmakologinio budrumo domenų baziai yra pranešama tik tai apie labai rimtą neigiamą poveikį. Komisija siūlo pakoreguoti tai, pakeisti um, dažnumą, kada kompanijos turėtų pateikti savo PSUR, um, tai yra savo tas ataskaitas apie užfiksuotus neigiamus poveikius ir dėl kokio rimtumo taip pat turėtų būti jie pateikiami. Uh, Labai svarbu minėti UKA pranešimus. Kai kuriais atvejais, kai kuriuose valstybėse narėse netgi atskiri pacientai turi teisę pranešti apie neigiamą poveikį nacion, savo nacionalinėms tarnyboms. Pavyzdžiui, mano šalia taip yra. Europos komisija siūlo, kad visos valstybės perėtų prie tokios sistemos. Ir tuomet ir kiekvienas atskiras pacientas galėtų pranešti apie užfiksuotą neigiamą poveikį atsakingai nacionaliniai institucijai. Mes daug kartų kalbėjome apie tinkamai informuotus pacientus ir to reikšmę. Tad man atrodytų, kad tai būtų logiškas ir geras pasiūlymas. Aš girdėjau argumentus, kad jeigu leisime individualiems žmonėms kreiptis ir informuoti kompetentingą instituciją mm, dėl neigiamo poveikio, tai kad tos institucijos bu, tiesiog paskes tų pranešimų jūroje. Tačiau tikrai galiu pasakyti, kad iš, iš mūsų patirties tai taip nėra. Aš norėčiau išgirsti ir jūsų poziciją, aišku. Dabar dėl to. Kaip greitai yra pranešama apie neigiamą poveikį, uh, vigilance, tai yra farmakologinio budrumo domenų bazėje kai kurios valstybės narės nes, nesugeba laikyti 15 dienų termino, nes 15 dienų yra skirta, jeigu yra rimtas neigiamas poveikis užfiksuotas. Ir jeigu, pavyzdžiui, pa, palyginsime, iš įmonių tik tai 5 procentai įmonių uh, vėluoja pateikti savo pranešimus apie neigiamą poveikį. Tuo tarpu iš valstybių narių 15 procentų net valstybių narių vėluoja pateikti pranešimus apie rimtą neigiamą poveikį. Bet juk mes, jeigu, mes, jeigu yra užfiksuojamas kažkoks rimtas neigiamas poveikis vienoje valstybė narėje, mes juk norime apie tai sužinoti kaip galima greičiau, kad kitos valstybės narės, kuriuose irgi yra naudojami tie vaistai, galėtų gauti informaciją kaip galima greičiau. Dabar dėl intensyviai stebimų produktų. Tai yra IMP intensyviai stebimi produktai. Labai daug santraukų šiame dokumente yra pripažįstama kad tokiems produktams reikalingas ypatingas budrumas, nes galbūt klinikiniuose tyrimuose nebuvo, um, klinikiniuose tyrimuose nu, buvo kažkokiu tai nustatyta galimybių, kad gali būti neigiamo poveikio ar yra rizika tokia, tai yra padidinto padidintos stebėsenos e, produktai. Ta ir o, jūsų gydytojas privalo pa, jums pasakyti, kad jeigu jūs pradedate naudoti kažkokį tai naują vaistą, jie turi įspėti jūs apie tai, kad yra naujas vaistas ir galbūt ne visi neigiami poveikiai yra žinomi. Tačiau gydytojai ne visuomet tai padaro. Aš pati iš savo patirties asmenės galiu pasakyti, kad ne visuomet gydytojai tai daro. Taigi turėtų būti prie vaisto pakuotėje informacinėje anotacijoje pacientui turėtų būti parašyta labai aiškiai, kad tai yra intensyviau stebimas produktas. Kai kuriuose valstybėse narėse tai jau daroma daugelį metų ir komisija siūlo šią sistemą išplėsti į visą Europos Sąjungą. Komisija sako, kad tai paragintų um, daugiau žmonių paremti ADI ir aš vėlgi norėčiau jūsų pozicijos šio klausimu. Mes aišku, tiesa yra ta, kad visi vaistai turi rizikos gali kelti pavojų, tačiau visuomet eina kalba apie tai, kas yra svarbiau, na, galima nauda ar galimas pavojus. Ir aš manau, kad čia salėje yra daugiau gydytojų, kurie galėtų apie tai pakalbėti. Aišku, visa tai yra susiję taip pat su tai mintimi, kad e, pacientai turėtų turėti teisę tiesiogiai pranešti apie galimą neįgiamą poveikį valdžios institucijoms. Tai taip pat būtų susiję su tuo intensyvesniu stebėjimu. Dar vienas dalykas, kas būtų, jeigu jeigu, tarkim, yra užfiksuotas rimtas neigiamas poveikis, ką tada ES turi daryti visa kartu. Ir čia yra kalbama pasiūlyme apie bendrijos procedūrą. Ir čia, čia yra ne tai, kad tai yra centralizuota, necentralizuota vaistų procedūra, čia yra ta procedūra, kuri yra taikoma, jeigu yra užfiksuotas rimtas neigiamas poveikis. Ir dar vienas dalykas, kur dar naujų yra pasiūlymų, tai yra skaidrumo srityje dėl to, kaip farmakologinio budrumo sprendimai priimami ES. Mm, e, komisija siūlo e, parengti suformuoti emėjos internetinį portalą, kur būtų daug daugiau viešos informacijos apie tai, kaip yra priimami sprendimai dėl farmakologinio budrumo ES galėtų būti e, rengiami e, viešieji klausimai ir, ir taip toliau, kad būtų galima sužinoti visuomenės poziciją vieno ar kito sprendimo atveju. Taip panašiai yra daroma JAF ir aš tikrai manau, kad galėtumėm pasveikinti tokį pasiūlymą. Taip pat gal turėjau dar pasakyti, kad komisija siūlo nors EU budrumo, farmakologinio budrumo domenų bazė, kur stambiusios įmonės ir valstybės narės teikia informaciją apie užfiksuotą neigiamą poveikį. Mm, taip, iš tikrųjų, tai yra labai techninė domenų bazė ir čia tikrai labiau yra skirta jinai profesionalams. Tačiau reikia pasakyti, kad mm, reikalinga kažkokia tai apibendrinta domenų bazė, kuri galėtų pateikti informaciją visuomeniai ir aš manau, kad mes kaip europarlamentarai galėtumėm paremti tą mintį, kad visuomenė turėtų būti geriau informuojama. Tai galbūt tokie pagrindiniai elementai. Aš tikiuosi užbaigti savo pranešimą per atimiausias 2-3 savaitės, kad jau gruodžio pradžio, pirmo, pačioje pradžioje būtų galima teikti ją, jį vertimui. Aš labai tikėsiuos kolegų paramos ir, ir jų pasiūlymų. Ačiū Lindai Makeven už šį darbą, už pranešimą. Juming. Aš taip suprantu, kad mes reglamentą ir direktyvą um, svarstume kartu, nors tai yra du atskiri uh, klausimai darbo tvarkiai, bet vis tik tai tai yra iš tikrųjų labai susieklų. Tai yra vienas klausimas iš tikrųjų. Pone Pilara Jūzo, gal kaip šešėlinė pranešė norėtų pasisakyti? Prašau. <clears throat> Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Makavin už e, visą padarytą darbą, kuris yra puikus. Be to, ji e, labai maloniai susitikinėdavo su šešėliniais pranešėjais ir iš anksto suteikdavo informaciją apie tai, ką šiandien paaiškino. Iš mes aš sutinku su viskuo, ką ji pasakė. Nemanau, kad šią temą labai smarkiai išsiskirs politinių frakcijų nuomonės, gal dėl e, vienos kitos smulkmenos tik tai. Tačiau iš esmės dėl visko sutiksime. Tai itin techninė ir sudėtinga tema, kuri taip pat yra labai svarbi. Todėl mums e, ir labai rūpi šis pranešimas. Mes tikimės, kad e, jis bus pateiktas greitai ir mes galėsim teikti pakeitimus. Dėl jūsų paminėtų aspektų, dėl sprendimų prieimimo struktūra. Manau, kad toks sprendimų prieimimo būdas yra veiksmingas. Ar bus atstovaujama kiekviena valstybė narė? Jei valstybės narės nuspręs, kad kiekviena turi būti atstovaujama, tai taip ir bus. Dėl to problemų neturėtų iškilti Manau, kad logiška, jog kiekviena valstybė norė, norės atsiųsti savo atstovą, tai būtų įprasta ir dėl to sunkumų neiškils. Esmė yra ta, ar tai pasiteisins, ar viskas bus pakankamai gerai organizuota, ar bus pasiekta veiksmingų rezultatų. Dėl pranešimo apie užfiksuotą neigiamą poveikį. Aš gavau šiek tiek informacijos ir turiu šiek tiek dviejonių. Šis rytis nėra mano rytis, aš nesu čia specialistė visiškai, bet turiu klausimą dėl tiesioginio klientų informavimo, pacientų informavimo. Popieriuje atrodo viskas yra puiku, tik pacientai gauna tiesiogiai informaciją. Tačiau viena vertus e, mes žinome, kad pacientų reakcija yra labai subjektivus dalykas. Yra pacientų, kurie yra labai e, hipochondriški ir dėl to gali e, susidaryti tam tikrų neiškumų ir painiavos, e, kuri net e, iškreips iš tiesos kelio specialistus. Jeigu vieni ar kiti vaistai turi rimtą neigiamą poveikį, tai be abejonės tie vaistai bus receptiniai ir pacientui būtų kur kas geriau kreiptis į gydytoją. Gydytojas turėtų perduoti tą informaciją. Dar viena problema. Iškyla rizika, kad ko, ko, laboratorijos turės konkuruoti ir žaisti tarsi žaidimą vienos su kitomis. Anksčiau tokių atvejų yra buvę, dėl to iškilo nemažų problemų. Uh, kurių reikia vengti. Be bejonės apie e, neigiamą poveikį reikia informuoti ir kuo greičiau. Problemų susijusių su intensyviu gydimu ar greitu reagavimu. Visi turbūt žinote, kad gydytojai gali uh, prirašyti vaistus tik tais atvejais, kai jie yra tikri, kad jie padės pacientui vienu ar kitu atveju. Tačiau taip pat gydytojas privalo įspėti, kad egzistuoja neigiama poveikio ar pašalinių padarinių rizika. Kai kažkas neaišku, reikia pasitelkti ekspertus, kurie, turėdami informaciją, turi priimti sprendimą pasirūpindami, kad ta informacija bus perdodama aiškiai klientui dėl sprendimų skaidrumo, dėl interneto svetainės ir viešųjų klausimų. Čia iškyla tokių pat abejonių, apie kurias aš jau kalbėjau. Gal komisija galėtų išsakyti, ką jie mano. Tiesioginio informavimo aspektas. Pone McKevin sakė, kad informaciją reikėtų teikti ekspertams. Ir ta informacija turėtų būti šiek tiek kitokia negu tai, kas yra perteikiama pacientams, plačiai visuomeniai. Manau, kad tokia mintis yra labai gera, nes vargu ar visi žmonės gali suvirškinti techninę informaciją. Neretai ją suprasti yra sudėtinga. Todėl turėtume būti atsargus. Be abejo, nes norime, kad būtų dirbama skaidriai, tačiau e, pasirūpinkim, kad tai nesugrįžtų mums bumerangu. Dėl domenų bazės, be abejo, nes ji turi būti labai plati, ją turi įeiti vaistai ir kitos sritis. Ir be abejonės. E, priklausomai nuo kiekvieno konkretaus atvejo informacijos būtų teikiama daugiau ar mažiau. Viešiai klausimai. Man iškilo tokių pat abejonių, kaip ir tiesioginės informacijos atveju. Yra dar viena tema, kurią norėjau iškelti. Tai yra generiniai vaistai. Mano nuomonė, jiems turėtų būti taikoma tokia pati kontrolės ir patikros sistema, kaip ir negeneriniams vaistams. Tai nėra nauji vaistai jų veikimas nėra atidžiai stebimas, tačiau vis tik tai yra vaistai. Todėl reikėtų įvertinti negenerinių e, vaistų poveikį. Kaip žinia, daugelie šalių tokie vaistai yra vartojami kur kas labiau ir plačiau negu generiniai vaistai. Jeigu e, pacientai žino, kad generiniai vaistai yra mažiau tikrinami ir jų neigiamas poveikis yra mažiau tikrinamas, tai e, jiems iškils daugiau dviejonių ir verta juos vartoti. Taigi manau, kad vis tik ir generinius vaistus reikėtų tikrinti tiek pat, kiek ir negenerinius. Galbūt komisija galėtų išreikšti savo nuomonę tomis temomis. Ačiū. Madame Ayuso, Madame Rivasi. Pone Rivazy. Merci, Madame la Présidente. <clears throat> Alors, moi, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Ačiū pirmininkė, man atrodo, tai labai įdomus klausimas ta direktyva dėl farmakologinio budrumo, nes iš tikrųjų tai labai aktualus dalykas. Tai yra H1N1 gripo epidemija. Matome, kad valstybėse viskas priklauso nuo valdžios institucijų budrumo dėl šalutinio poveikio. Pavyzdžiui, Švedijoje milijonas žmonių vakcinuotas. Po keturių dienų keturi mirė. Ta informacija labai greitai pasklido. Dabar reikia išanalizuoti priežasnį ryšį, ar tos mirtis susijusios su vakcinacija ir dar apie 400 šalutinio poveikio atvejų. Aš manau, kad reikėtų pasitelkti šį pavyzdį ir panalizuoti, kaip viskas veikia, ar iš tikrųjų tai yra svarbu, kai eina kalba apie šalutinį poveikį. Nes pažiūrėkime į istoriją, prisimintumėm. Uh, bioksino atvejai. Um, po, po visų analizių autorizavimo prireikė net penkerių metų, kad jis būtų išimtas iš e, rinkos. Prozakas savižudybių atvejais labai iš, e, skaičius labai išauga. Kiek reikia dėti pastangų, kad tas vaistas būtų išimtas iš apyvartos. Aš manau, kad iš tikrųjų reikia labai jautriai reaguoti į šią direktyvą, reikia realiai išanalizuoti, ar ta sistema veikia. Pane Makevan, jūs pasiūlėte Mm, tą tekstą praturtinti komisijos pasiūlymais. Tačiau aš norėčiau iškelti keletą klausimų. Pirmas klausimas. Rizikos valdymo planas. Kas tai yra? Tai yra galimybė, kad naujas vaistas būtų su, su tam tikrais apribojimais pateikiamas į rinką ir kad būtų intensyvesnis jų stebėjimas. Aš manau, kad tai gali būti įmanoma, tačiau visa tai turėtų būti tik išimtiniai atvejai, nes būtent čia yra didžiulė rizika, kad bus pernelyg greitai suteikiami tie leidimai pateikti į rinką. Toliau, antras yra duomenų tvarkymas kai kuriuose valstybėse pacientai gali tiesiogiai pranešti valdžios institucijoms apie šaltinių poveikį. Kito, kitose valstybėse reikia kreiptis visų pirma į medicinos darbuotojus, tik po to apie tai yra perdama informacija. Aišku, kad pacientas kreipiasi į savo gydytoją ir praneša apie šalutinį poveikį, tada gydytojas Tai į tuos duomenys įtraukia į ataskaitą ir perdoda atitinkamai budrumo tarnyboms. Aš manau, kad tie duomenys turi būti tinkamai filtruojami. Uh, Jeigu norime efektyviai dirbti, aš manau, kad viskas turi būti labai tiksliai įvertinta ir pristatyta, kad būtų galima realiai išanalizuoti šaltinį poveikį. Kitas dalykas yra prieimas prie duomenų. Mm, čia mm, pranešime aktualiai labai kalbama apie mm, e, duomenų prie, prieimą prie duomenų. Pavyzdžiui, tarkim, jeigu yra laboratorijos kažkokie tai duomenys, tai laboratorija sako, kad, na, negalima prie jų prieiti už tai, kad tai yra komersinė paslaptis. Tačiau aš manau, kad uh, tie duomenys turi būti viešai prieinami, nes tai yra farmakologinio budrumo esmė. Ką komisija dabar siūlo? Kad to, to, tie duomenys būtų prieinami kompetitingoms valdžioms institucijoms valstybėse narėse. Tarkim, jeigu aš esu ekspertė, kuri nori panalizuoti to ar to vaisto šalutinius poveikius, ar tai būtų um, nepatentiniai vaistai, ar, ar, nes, ar, ar patentiniai. Aš manau, kad farmakologinio budrumo atveju visiems turi būti suteikta galimybė prieiti prie tokių duomenų. Toliau. Dėl finansavimo direktyvoje yra numatyta tam tikra uh, iš viešojo sektoriaus finansavimo prievolė. Dėl to gali kilti problemų dėl farmakologinio Mm, budrumo įgyvenimo valstybės analise. Man atrodo, čia mes turime būti labai budrus. Svarbu, kad, um, tarkim, jeigu yra šalutinis poveikis nustatomas laboratorijoje, tai laboratorija turi būti teisi, tiesiog atsakinga už tai, bet jeigu yra kažkoks tai, mm, pavyzdžiui, mm, kažk užblokuota ta informacija ties laboratorija, tai tada turi būti kažkokios kitos galimybės užtikrinti, kad farmakologinis budrumas būtų gyvenintas. Toliau vėlgi grįžtu prie e, H1N1 gripo e, atvejo. Turi būti galimybė surinkti informaciją iš visų valstybių narių ir pasikeisti ją. Pavyzdžiui, jeigu Prancūzijoje e, gydytojai privalo rinkti informaciją ir ją perduoti, bet to nedaro. Pavyzdžiui, ligonėje, tarkim, yra pagrindiniai gydytojai nustatyti, kurie tarsi turi atlikti tą farmakologinio budrumo e, veiklą ir jie tarsi atsakingi už tai, tai jau yra jų pareiga. Toliau yra ekspertai, kurie nepriklausomi ekspertai, kurie e, ne, nėra susiję su tomis pagrindinėmis farmacijos, farmacijų kompanijų laboratorijomis, tai jie, kaip nepriklausomi ekspertai, turi ištirti tos atvejus, tos keturis mirčiuosius ir išaiškinti, ar iš tikrųjų tai buvo susiję ir buvo kažkoks priežasnis ryšys tarp jų mirčių ir vakcinų. Uh, Ir manau, kad čia pagrindinis dalykas, kai, kai buvo kreiptas į Švedijos laboratoriją, buvo paklausta, ar, tai, ar tai yra susijęs su tomis vakcinomis. Atsakymas buvo toks, kad yra per, e, kad yra per daug veikliųjų medžiagų sudėta į tą vakciną ir todėl tai gali būti. O, gali būti ta priežastis. Pavyzdžiui, uh, GSK vakcina vienose valstybėse yra pasakyta, kad jos negalima uh, skirti nešioms moteriams ir vaikams, valsty, kitose valstybėse jau ją galima skirti. Taigi matome, kad nėra keitimos informacija ir ir reikia būti atsargiems, kad neduotumėm per daug galių farmacijos įmonių laboratoriams, kad jos negalėtų pateikti negalėtų gauti per greitai vaistų, e, e, leidimų vaistus pateikti rinkai ir kad e, būtų galima realiai išanalizuoti galimų šalutinius poveikius ir kad tikrai būtų galimybė visuomeniai prieiti prie farmologinio budrumo informacijos ir kad būtų reik, visos galimybės reikiama informuoti visus tuos, ką reikia, jeigu tai yra farmakologinio budrumo atvejai. Euh, de Madame Parvanova, qui... Pone Parmanoma negalėjo būti su mumis šio ryto posėdėje. Mm, ji nuo ALDE frakcijos prašė perduoti štai tokią informaciją. Yra siekiama Mm, komisijos uh, užtikrinti, kad farmakologinio budrumo sistema veiktų geriau, efektyviau. Ir um, svarbu, kad ta sistema būtų efektyvi, skaidri, uh, reaktyvi, iniciatyvi. Ir uh, nekarta buvo kalbama apie šalutinio vaisto poveikio nustatymą ir informavimą apie jį, kuomet yra rimtas pavojus visuomenės veikatai. Man atrodo, kad tikrai būtent apie tai ir kalbame čia. Labai svarbu, kad mūsų diskusijos leistų e, užtikrinti, jog sistema būtų veikianti ir efektyvi ir užtikrintų realiai veikianti farmakologinį budrumą ES, kuris būtų aukščiausio pacientų saugumo lygio užtikrinimo laidas. Ir reikia kalbėti apie riziką taip pat iš medicinos požiūrio taško. Labai svarbu turėti, domenį, turėti omenyje tas diskusijas diskusijas susijusias su vaistų skirimu ir naudojimu ir piliečių elgi, pacientų elgesiu, kuomet, yra, kuomet kalbama apie riziką. Labai svarbu, kad būtų reikiama informacija teikiama pagal farmakologinio budrumo sistemą, kad pacientai būtų reikiamai informuojami kad ir pacientas, ir medikai, ir, ir farmacijos įmonės turėtų visą reikiamą informaciją, kad būtų užtikrintas pacientų pasitikėjimas. Labai svarbu, kad ta informacija judėtų abiejų, abiejų kryptimis. Čia reikia um, paminėti farmakologinio budrumo duomenų bazę kurią reikia sustiprinti. Jeigu yra stebimi, e, stebimas šalutin, neigiamas šalutinis poveikis, mes turime užtikrinti, kad visi duomenys būtų konfidencialūs ir kad būtų jie perduomi tokią formą kad ir kiti galėtų panaudoti tuos duomenis. Sveikatos priežos darbuotojai turi dalyvauti šioje sistemoje ir kai yra teikiama informacija apie neigiamą šalutinį poveikį, informacija turi būti greitai ir patikimų būdų prieinama atitinkamoms organizacijoms. Jeigu yra Jeigu pacientas ar sveikato priežos darbuotojas užfiksuoja kažkokį neigiamą poveikį, ta informacija turi būti prieinama greitai ir patikimai. Labai aiškiai kalbėkime, kad mes kalbame apie priemonės, kurio tikslas yra pagerinti farmakologinį budrumą. Ir tikrai nepradedame naujų diskusijų dėl informacijos pacientui. Mes tik tai norime užtikrinti, kad informacija būtų patikima, suprantama, uh, yra objektyvi. Todėl reikia nustatyti, kuri informacija yra būtina. Mes taip pat turime užtikrinti, kad tas šalutinis poveikis, kuris yra užfiksuotas, galėtų būti, a, galėtų būti apie jį pranešama ne vien tik tai medicinos darbuotojų, bet ir pačių pacientų individualiai. Toliau dabar dėl reguliarių ataskaitų, kokia informacija turi būti pateikiama ir naujasis komitetas atsakingas už farmakologinį budrumą. Svarbu kalbėti apie šio komiteto struktūrą, darbą, posėdžius, ar jie turi būti vieši ar ne. Kiekviena valstybė narė turėtų turinti galimybę dalyvauti šioje sistemoje ir užtikrinti jos efektyvumą. Ir nepamirškime mūsų diskusijose, kad farmakologinio budrumo sistemos sustiprinimas turėtų būti mūsų vertinamas ne kaip kažkoks suvaržymas, bet kaip pažanga užtikrinant vaistų saugumą ir paciento geresnį informuotumą. Tai tiek, ką norėjo pasakyti ponia Parvanova, o dabar ponia Vestam. <coughs> Tack så mycket, ordför fru ordförande. Jag hade inte tänkt nämna någonting. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kaip tik galėjau pakalbėti apie keulių gripą ir vakcinaciją. Švedijoje prasidėjus vakcinacijos e, procesui, manau, kad reikėtų teikti dar kartą klausimą apie tai. Švedijos žiniasklaidoje yra sakoma, kad du žmonės Švedijoje mirė po vakcinos. Ir tai buvo labai rimtai sirgę pacientai. Ir nei vienas gydytojas dėl to nėra įtariamas, nematoma jokio ryšio tarp vakcinos ir mirties atveju. Tiesiog sakoma, kad tie pacientai labai rimtai sirgo. Tačiau vis tik tai yra atliekama labai kropšti abdukcija ir labai svarbu, kad būtų mm, labai atvirai tas procesas e, nušviečiamas, kai tokie signalai atsispindi. Žinoma, mano žemėje yra, man, mano valstybėje yra kur kas daugiau žmonių, kurie m, mm, yra mirę nuo e, kaulių gripo, e, kurie neretai kreipėsi į gydytojus, bet buvo išsiųsti namo, nes jie nebuvo e, įvertinti e, kaip rimti pacientai. E, vienas berniukas neseniai buvo išsiųstas namo ir po to mirė Suomijoje, mirė aštuonių metų mergaitė, kuri kreipėsi į gydytojus, nes kosėjų ir po kurio laiko buvo konstatuota, kad ji mirė būtent nuo keulių gripo. E, labai daug žmonių kreipėsi į gydytojus dėl e, keulių gripo. Ir būtų galima iš savo patirties pasakyti, kad tūkstančiai žmonių e, šiuo metu norėtų medikų pagalbos, bet jie yra neretai išsiunčiami namų, jie yra namo, nėra net neprimami ligoninės, nors galbūt būtų galima jiems suteikti reikalingą medikų pagalbą artimiausių e, skubiai. E, tačiau tiesiog nepakanka jėgų, kur e, ligoninėse nepakanka pajėgumų, kad būtų galima priimti visus, tiesiog yra skatinama žmonės, žmonės skiepytis. Norėčiau paminėti dar vieną aspektą susijusi su aplinkosauga. Vaistai turi labai didelį poveikį aplinkai. Ir e, neretai tų, e, to neigiamo poveikio būtų galima išvengti. Prisiminkime, kad vaistų pramonė yra labai svarbi ekonomikos e, dalis. Ir jie turėtų būti atsakingi už tą aplinkai daromą poveikį. Aš manau, kad ir šiame įstatymė reikėtų uh, pasakyti, kad būtina atkreipti dėmesį į tai, kaip vaistai ir medikamentai e, daro poveikį ne tik pacientams, bet ir aplinkai ir visuomenės gyvenimo kokybei bendrai. Aš žinau, kad Švedijoje e, buvo išreikšta labai tvirta nuomonė apie e, tokio pobūdžio teisės aktus. Valstybinės įmonės atsakingos už vaistų E, išdavimą pagal receptus ir prirašymą yra išreiškusios nemažą susirūpinimą. Ir aš turiu pasakyti, kad kalbėdami apie vaistų poveikį aplinkai, turime neapsiriboti tik paciento teisėmis ar paciento teisę gauti geriausius įmanomus vaistus. Turi būti numatyta galimybė e, tais atvejais, kai vaistai daro didelį poveikį aplinkai, E, reikalauti tam tikros licencijos išdavimą. Pavyzdžiui, gamintojas turi įvertinti poveikį aplinkai, pateikti atitinkamas ataskaitas ir tada išgauti vienokią ir kitokią licenciją. Jeigu licencija nėra išduodama, tada reikia ieškoti e, galimybių pakeisti tokius vaistus ir jokių būdų negalima išduoti leidimą teikti rinką vaistus, kurie ženkliai įtakoja aplinką neigiamai. E, ženklus e, poveikis aplinkai turėtų būti vertinamas pagal tam, tikras, e, tam tikrus kriterijus, tam tikras sąlygas. Galiausiai, kalbėdami apie žmonių sveikatą, turime nepamiršti, kad gerimas vaidmuo yra esminis sveikatos, sveikato nulemiantis produktas. Ir visuomenė, ir jos visi nariai, skaitant ir naujagimius, E, patiria e, vaistų poveikį. Todėl privalome atsižvelgti į vaistų, medikamentų poveikį vandeniu taip pat. Kaip jau sakiau, reikia galvoti ne tik apie pacientų galimybę gauti, galimybę gauti geriausius vaistus, bet ir apie tai, kokį poveikį medikamentas turi aplinkai Ir turėtume pasirūpinti, kad nebūtų pripažinti vaistai, kurie galbūt yra naudingi pacientui, tačiau jie labai e, ženkliai žaloja aplinką, ypač jeigu egzistuoja geresnė alternatyva. Galvodami apie tokius aspektus, mano nuomonė, mes turėtume suvokti, kad dabar priimamas teisės aktas bus labai svarbus ateičiai ir kalbant apie aplinką ir apie visuomenės sveikatą. Ačiū. Merci beaucoup, Madame Westlund. Monsieur Pitt. Ačiū, poniai Westlund. Panas Peter Lyze. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Lindai McKevin už puikų įvedą. Iš esmės jai pritariu. Farmakologinis bundrumas yra iš tiesų labai svarbi tema na, dažnai tik praeis tam tikram laikui yra nustatomas tam tikras pašalinis šaltinis poveikis ir klinikinių tyrimų metu dažnai jis yra nenustatomas. Na, komisijos duomenimis 5 procentai pacientų paguldyti ligoninės. E, paguldomi ligoninės dėl to, kad buvo šalutinis poveikis tai vaistų. Tai, tai reikia teisingai suprasti, tarkim, pacientai geria vaistus, nes jie serga. Ir kuo labiau jie, kuo sunkiau jie serga, tuo stipresnius vaistus reikia gerti ir tuo didesnis šalutinis poveikis. Pavyzdžiui, yra navikiniai susirgymai ir tuomet vartojami labai stiprus vaistai su dideliu neigiamu poveikiu. Ir mm, Ir vėlgi tai nereiškia, kad, tarkim, chemote, chemoterapija yra blogas dalykas, nes e, vėžio pavojus yra didesnis negu šalutinio poveikio pavojus. Na, kart kaltas e, prašaunama pro šalį, bet tai nereiškia, kad tokia terapija yra prasta. Na ir kai matome visus šios skaičius, reikia prisiminti tuos ką tik mano minėtus dalykus. Na, Bet vėlgi yra vaistų, kurių šalutinio poveikio galima išvengti, pavyzdžiui, užtikrinant geresnį farmakologinį budrumą. Tai čia, ir dabar perėsiu prie kitos labai kontroversiškos temos, tai yra informacijos pacientams. Ir jeigu nebūsime atsargus dėl pono Verhoigeno pasiūlymo ir jeigu jo kritiškai nepatikrinsime, tai gali iš tiesų atsitikti taip, kad ta informacija, uh, kurią įmonės teikia pacientams, sąlygos, kad bus plačiau vartojami nauji medikamentai, nauji vaistai, nei likščiol. Tai minėjo ir apie, tai minėjo ir Linda McKevin. Ir naujų vaistų šalutinio poveikio pavojus yra didesnis, nes turime mažiau duomenų apie jų vartojimą. Ir jeigu, aišku, bus nenustatytos tinkamos taisyklės, tai jeigu nebus aiškiai apribojama informacija pacientams nuo uh, um, reklamos, tai bus um, rizikos ir todėl reikia ypač daug dėmesio skirti naujiems vaistams, nes aišku, jie reklamuojami bandant juos parduoti ir gauti pelno. Na ir Frohoginas e, siūlo teikti plačesnį informaciją pacientams ir manome, kad teikiant tokią informaciją negalima suteikti paskatų netiesiogiai reklamai naujiems vaistams, kurie nėra galbūt e, gerai ištirti ir apie, su kuriais turima mažiau patirties. Taigi, manau, kad reikia atrasti tinkamą pusiausvyrą tarp e, tos būtinybės stiprinti farmakologinį budrumą bei iš kitos pusės pernelik didelės biurokratinės naštos. Tai pirmiausia, PURS. Na, manau, kad čia nereikėtų pernelik didinti reikalavimų, nes dėl to gali atsirasti pernelik didelė našta vidutinio dydžio farmakologiniams įmonėms, o uh, farmakologinis budrumas ir teigiamas poveikis galbūt nebus labai didelis, nebus labai didelis, taigi reikia viską pasverti. Lygiai tas pats pasakytina ir apie teikiamą informaciją. Pavyzdžiui, vyksta diskusijas apie dvigubą informacijos teikimą, tai yra, kad informaciją teiktų tiek nacionalinės valdžios institucijos, tiek ir farmakologinės įmonės. Ne, čia reikia tinkamos pusiausvėros. Kaip ir pane Ajudo, aš manau, kad kad gali kilti problemų, jeigu numatysime galimybę ar prievalę pacientams tiesiogiai teikti informaciją apie šaltinį poveikį valdžios institucijoms. Na, manau, kad pacientai dažnai gerai informuoti, ypač kai kalba eina apie retas lygas. Ir da, neretai pacientai netgi daugiau žino apie savo lygą bei jos terapijos galimybės negu, tarkim, vidutinis namų gydytojas. Tačiau vėlgi iš savo patirties galiu pasakyti, kad dažnai pacientai kreipiasi į gydytojo kabinetą dėl šaltinio vaisto poveikio ir po pokalbio su gydytoju supranta, kad tai visai nebuvo šalutinis poveikis. Taigi, e, sakoma, kad e, medic, medicinoje yra ir blusų, ir, ir utėlių, tai yra du skirtingi dalykai. Na ir tai, ką pacientas laiko šaltiniu poveikiu, tai yra gali būti tiesiog infekcinė lyga. Uh, Taigi, manau, kad pirmiausia pacientas turėtų kreiptis į gydytoją ir jeigu šis nustatytų, kad vaistas turėjo šaltinį poveikį, tik tuomet apie tai turi būti informuojamas valdžios institucijos, nes kitaip viskas bus nerimta ir mes nepadidinsime uh, vaistų saugumo. Na ir galiausiai paskutinis dalykas. Komisija siūlo, kad informacinėme lapelyje būtų uh, skiltis esminė informacija ir ji turėtų būti apibriešta juodai. Vakar dalyvavau viename renginyje, kurį rengė farmacijos pramonė ir kartu su komisija aptarėme šį pasiūlymą, buvo išsakyta jam kritikos ir buvo teigiama, kad jeigu bus tok, taip juodai apibrėžtas tas laukelis, tai tai tarsi bus panašu į. Uh, um, pranešimus apie mirtį laikraščiuose. Na, bet juk tai nėra esminis dalykas. Esminis dalykas yra štai koks. Ar yra prasminga informacinėme lapelyje pažymėti laukelį, kuriame būtų ta informacija, kurią pacientas būtinai turi perskaityti. Pavyzdžiui, vakar dalyvaujant kitame posėdėje, uh, girdėjau, jog registracijos įmonės e, laikosi nuomonės, kad informacinėme lapelėje pateikta informacija yra iš esmės suprantamai suformuluota, bet aš nesutinku, nes mano manimu ten pateikta daug informacijos, kurios normaliam pacientui kaip ir nereikia. Tačiau dėl teisinių priežasčių gamintojas yra įpareigotas suteikti tokią informaciją, kuri šiaip jau neturi labai didelės prasmės. Taigi aš <clears throat> manau, kad pono e, Makevin arba pono Fieno pranešime reikėtų daugiau dėmesio skirti pasiūlymui dėl informacijos pacientams. Na, o šiaip tai gal sutinku, kad ta pagrindinė informacija turėtų būti išryškinta, galbūt nebūtinai ją apibrėžiant juodai, bet galbūt kažkaip grafiškai išryškinant ir ten turėtų būti pateikta ta informacija, kurią pacientas būtinai turi perskaityti ir tarkim, jeigu jam kažkas krenta į akis ir yra šaltinis poveikis, jis tuomet privalėtų kryptis į gydytoją. Nes tai, kas dabar rašoma uh, informacinėme lapelėje, galbūt yra būtina dėl um, teisinių priežasčių, bet nebūtinai tai padeda pacientui. Todėl aš manau, kad reikia skirti ypač daug dėmesio informacijos pacientams klausimų. Dėkuoju Peteriu Lyzai, sako pirmininkas. Na, mes visi kenčiame nuo tų nesuprantamų informacinių lapelių, reikia pagalvoti, kaip juos pagerinti. Viktorija Prodi, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano manimas, ši tema iš ties svarbi, svarbus farmakologinis budrumas ir, mano manimu, labai gerai kad mes šiai temai skiriame daug dėmesio. Aš savo ruoštų norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad dabar prie visų vaistų yra pridedami informaciniai lapeliai ir tokiuose informacinėse lapeliuose galima būtų, pavyzdžiui, daryti nuorodas į tai, į ką kreiptis jeigu yra nu, šalutinis poveikis, ar pavyzdžiui, į vaistą išrašiusi gydytoje ir panašiai. Ir po to, pavyzdžiui, reikėtų galbūt nurodyti, kam gydantis gydytojas galėtų toliau perduoti šią informaciją. Labai svarbu, kad e, būtų taikomas vieningas metodas e, tokios informacijos surinkimui bei e, tolimesniam tvarkymui, tai yra informacijos apie šaltinį poveikį. Todėl mano manimu svarbu, kad e, tie duomenės apie šaltinį poveikį turėtų būti renkiami tikslingai. Aišku, kila problemų dėl naujų vaistų. Ir šiuos vaistus po to, kai jie buvo registruoti ir e, juos buvo leista pateikti rinką, reikėtų juos ypat atidžiai ir budriai stebėti, net jeigu ir prieš tai buvo atliktas vertinimas. Tai taip pat yra farmakologinio budrumo elementas. Bet susidurime su dar viena problema. Tai yra, jog mm, skiriasi ir patys pacientai, kurie vartoja vaistus. Yra skirtingų pacientų grupių. Ir pacientų imuninė sistema taip pat nevienoda. Pavyzdžiui, e, aplinkos tarša gali uh, susilpninti imunitetą, o tarp tikrų vaistų gali kilti alerginės reakcijos ir, aišku, visą tai taip pat reikėtų griežtai stebėti. Taigi reikėtų stebėti, e, kaip pacientai reaguoja vaistus ir atsižvelgti į tai, jog jie reaguoja skirtingai. Atsižvelgti į tuos skirtumus kad pavyzdžiui tam tikrų vaistų atžvilgių galima būtų paskelbti perspėjimą. Taigi mes turėtume savęs klausyti štai ko. Tai yra, ar įmanoma įvertinti, kokį poveikį vaistų vartojimui turi aplinka sąsąją tarp aplinkos ir vaisto bei šaltinio poveikio. Aišku, tai yra labai sudėtingas klausimas. Na ir svarbu, kad tokie duomenys būtų teikiami atitinkamos valdžios institucijams, kurios turi analizės, ekspertų žinių ir galėtų viską vertinti. Ačiū, aš irgi manau, kad šis klausimas ir jautrus ir svarbus ir reikia, kad mes labai kruopšiai šį klausimą išnagrinėtume ir turėdami galvoje komisijos pasiūlymą ir tai, ką pasakė mūsų kolegos. Aš manau, kad yra labai svarbu pagerinti e, vaistų farmakologinę e, budrumą ir e, labai svarbu įvertinti, kokias tiesioginės ar netiesioginės sąnaudas tai sukels. Europos Sąjungoje Mm, nereikia pamiršti, kad tam tikri vaistai turi neigiamą poveikį, todėl daugelis įmonių mm, turėtų nepamiršti to, net ir importuodamas mm, savo prekes į trečiasią šalis. Aš turiu skaičių, kurie rodo, kokį neigiamą poveikį vaistai gali sukelti. Tie skaičiai tikrai kelia nemažą nerimą. Todėl būtų labai gerai, jeigu pacientai galėtų uh, prireikus kreiptis į gydytojus dėl neigiamo poveikio. Būtent vaistai turi būti kompetitingi suteikti visą, būtent gydytojai turi būti kompetitingi suteikti visą informaciją apie vaistus. Pacientas turi turėti negalima iš paciento tikėtis tokių pat gebėjimų suprasti vaistų poveikį kaip iš medikų. Labai svarbu, kad nebūtų platinami vaistai, kurie kenksmingi sveikatai. Jeigu vieni ar kiti vaistai sukelia neigiamą, pažiūrėjau, alergišką poveikį daliai pacientų, tai gali būti, kad e, nepaisant to, kad kitiems tai gali būti naudinga, juos bus nutraukta vartoti. Yra vaistų, kurie gali pakeisti vieną ar kitą medicamentą. Tačiau, kaip žinia, yra vaistų, kuriems alternatyvų nėra. Galvoju apie retasias lygas, kuriems gydyti E, yra labai nedaug vaistų. Tada reikia labai rimtai įvertinti e, vaisto naudą ir neigiamą poveikį. Tada mes galėtume aiškiai išdėstyti tai pacientui. Jeigu yra alternatyvų arba jeigu jų trūksta, tada e, mes kiekvienu atveju turim įvertinti situaciją, nes kitaip egzistuoja labai rimta rizika. Negalima tai prirašyti medikamentų tam tikriems asmenims, kuriems tie vaistai gali būti itin kenksmingi. E, suprantame, kad toksai tyrimas kainuos nemažai vaistų įmonėms, tačiau vis tik reikėtų privalomai reikalauti iš įmonių, kad būtų išsami informacija pateikiama etiketėse arba instrukcijose ir pacientai, nepamirškime, neretai pakuotė išmeta, o pasilieka tik tai buteliuką, pavyzdžiui. Todėl e, po kurio laiko, po mėnesio, pavyzdžiui, niekas jau ir nebežino, ar vaistas buvo naudingas, kam jis buvo skirtas, ar jis turi kokį pašalinį poveikį. Be to atsitinka neretai, kad vaistai yra neteisingai naudojami, kaip pakuotė išmetama. Jeigu būtų pateikiamas tokios etiketės, kuriuose būtų apibendrinta visa reikalinga informacija, skaitant ir neigiamą informaciją bei neigiamą poveikį, tai būtų teisingiau, man atrodo, e, atremiama ši problema. E, yra žmonių, individų, kuriuos vieni ir kiti medikamentai negerai veikia. Todėl valstybės narės, tokios kaip, pavyzdžiui, Italija, turėtų greičiau imtis priemonių, kad informuotų atitinkamus žmonės, tuos savo piliečius e, apie e, neigiamą poveikį. Pavyzdžiui, vakcina gali turėti neigiamą poveikį. Todėl labai svarbu vieningą informavimo sistemą sukurti, kad galėtume padėti tiems žmonėms, kurie dėl e, rimto neigiamo poveikio labai kenčia. Netgi tuo atveju, kai tas vaistas yra patvirtintas, sertifikuotas. Čia reikėtų pažymėti dar vieną elementą. Vaistai, kurie ateina ES iš trečiųjų šalių, be abejonės jie yra kontroliuojami, E, įvertinama, kokia veiklioji medžiaga naudojama vaisto gamyboje, tačiau vis tik būtų labai naudinga kontroliuoti ir gamybos grandinę. E, reikia stebėti, kokie liekamieji produktai yra vaiste, liekamosios sudėtamosios dalis. Jeigu e, vaistas nėra deramai kontroliuojamas ir nėra įvertinama jo nauda, tada iškyla rizika, kad viename ar kitame medikamente e, pasitaikys produktų, kurie sukels, pažiūrėjau, alerginę reakciją. Labai svarbu vengti mm, vaistų neteisingo naudojimo, kaip žinote, kad taip atsitinka, Neretai yra išrašomi vaistai, kurie gali turėti labai rimtą neigiamą poveikį konkrečiam pacientui. Todėl vėlgi, kaip jūs sakiau, reikia e, tokios etiketės, kurioje būtų įrašyta vadinamoji lengvesnė aprašo versija. Ir e, pavyzdžiui, jeigu tabletės yra reikalingos e, kovai su gripu, tai e, reikia įpake, pakuotę pardavinėti 8 tablečių paketės, o ne 16 e, tablečių paketės, nes kitaip e, iškyla rizika, kad pacientai vartos vaistų per daug. Kalbant apie bandymų kokybę ir kiekį, manau, kad reikėtų pabandyti riboti e, bandymus su gyvūnais, ypač su tais pačiais gyvūnais. Jeigu sukursime gerą farmacinio budrumo sistemą ir saugumo kontrolę, tai galėsime užkirsti kelią uh, naudojimui tokių vaistų, kurie nėra pakankamai gerai patikrinti. Dėl gyvūnų mm, nepakanka skusis, kad gyvūnai kenčia, bet kai kalbame apie žmonės, turbūt geriau yra atlikti bandymą su gyvūnais negu visai jo netlikti. Dar porą dalykų. E, noriu šitą pasakyti dėl ribojamo bandymų kiekio ir ribojamų veiklių medžiagų. Medžiag, veikliasis medžiagas skirtingės pacientų grupės skirtingai toleruoja. Gali būti, kad viena e, veiklioji medžiaga sukelia tam tikrų problemų tam tikrai gyventojų grupiai. Ir e, gali būti, kad pašalinis poveikis e, žmogui iš kitos geografinės ryties bus didesnis. Todėl mes turėtume būti itin atidus ir stengtis išvengti tokios rizikos, kurią mes e, nuspėjame. Visuomet reikia nurodyti etiketėse, E, skirtingomis kalbomis, jeigu įmanoma, koks tų vaistų poveikis, kad žmonės iš skirtingų geografinių regionų, iš skirtingų šalių galėtų suprasti e, tų vaistų poveikį. Tokiu būdu bus geriau suvokiamas neigiamas vaistų pašalinis poveikis ir jį bus galima sumažinti. Taip pat būtų labai gerai, jeigu mes galėtume informaciją dažniausiai parašyti angliškai, nes kai didžioji dalis kalba angliškai. Netrukus baigsiu, pirmininkė. Taigi reikia stengti sukurti vieningą panašią informavimo sistemą, kiek tik tai tai įmanoma. Taip pat, jeigu matome, kad vienas ar kitas medikamentas kelia problemą visos Europos lygių, reikia skelbti alarmą ir e, galbūt tada visos 27 šalis turi pradėti tam tikrą kampaniją Jeigu tarp valstybių narių atsira, pastebimi aišku skirtumai, tada kiekviena valstybė narė turi vertinti kiekvienos e, problemos sprendimo galimybės, kaip reikia elgti su vienu ar kitu pacientu ir kaip sustabdyti vieno ar kito medikamento, kuris gali būti rizikingas naudojimą. Ačiū. Atrodo, kad nieko e, nejaudina tiksintis laikrodis.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 Europos parlamentas turi pažvelgti į šį klausimą holistiškai iš um, paciento požio taško, o ne farmacijos pramonės požio taško. Farmacijos pramonė vaikosi pelno ir kovoja su simptomais, tačiau nesiekia e, iš tų priežasčių su šaknimis. O mes turime pasirūpinti, kad pacientam būtų užtikrintas kuo geresnis gydimas su kaip galima mažiau šalutinių poveikių. Pone McEvan jau pabrėžė, kad šalutiniai poveikiai netgi sukelia mirtį. Ir Galima netgi atsekti jo kartais naudojami vaistai baigėsi mirtimi ligoninėje. Taigi, jei netgi nepiknaudžiavimas vaistais, bet e, tiesiog paprastas gydimas vaistais gali baigtis mirtimi, tai aš manau, kad mes turime labai rimtai apie tai pagalvoti ir tinkamai informuoti pacientą. Neteisingai supratau, kai kurios farm... vaistų gamintojos skelbia netgi klaidinančią informaciją, bet aš manau, kad tai neturėtų sutrukdyti mums reikalauti, kad būtų teikiama visa reikalinga informacija. Mūsų prioritetas yra užtikrinti, kad vartotojas žinotų visą informaciją ir galėtų pasigilinti pasiaiškinti plačiau. Pavyzdžiui, internete yra labai daug informacijos. Vartotojai turėtų galimybę prieiti prie patikimų informacijos šaltinių. Tačiau, aišku, kad tuomet piliečiai, vartotojai turi žinoti, kurie tie informacijos šaltiniai yra patikimi. Manau, kad čia duomenų bazė būtų naudinga. Jeigu ją galima būtų netgi pasitelkti, kuomet pacientai siekia prisiteisti žalos atlyginimą iš vaistų gamintojų. Aš manau, kad vaistų kontrolės ir leidimų išdavimo sistema turi būti, tikrai turėtų nebūti susilpninta, sumenkinta. Ir praktikoje tai reikštų, kad mes neturėtumėm leisti, kad farmacijos pramonė mus pačius paverstų e, jūros keulytėmis. Ir apibendrinant, norėčiau pasakyti, kad jeigu galvojame, jog visuomenės sveikata yra viešasis gėris. Tai, yra, tai reiškia, kad čia už vartotojų e, reikalus atsakingas komisaras turėtų na, būti atsakingas už tos klausimus, kaip vartotojų klausimus. Euh, Parnie. Euh, Ačiū pirmininkė. Ehm, dėl e, informacijos pacientams e, direktyvos mes dar kalbėsime birž... gegužę, birželį, e, kalbėsime apie 21 amžiaus informaciją. Europiečiai kelia vis griežtesnius reikalavimus ir iškesnius klausimus. Ne visuomet jie pasitikė medikamentais ir tai, tų duomenų kaupiama vis daugiau apie tai. Ir todėl noriu pasveikinti Nelindą Makaven, kuri mm, parengė, rengė šį pranešimą ir taip puikiai pristatė šį klausimą e, kalbame apie e, farmakologinio budrumo direktyvą ir reglamentą, kurie tu, ir, ir tuos pasiūlymus, kurie turi pagerinti tą visą sistemos veikimą, bet taip pat ir visuomenės informavimą, galimybės pacientui kovoti būtent su, su, su tuo neigiamu poveikiu, su tais sunkumais, pavyzdžiui, jeigu nėra pakankamai garantijų užtikrinta pacientui dėl vaistų saugumo. Ir čia buvo minėti tos vakcinos nuo H1N1 gripo um, Prancūzijoje lapkričio 12 dieną prasidės vakcinavimo kampanija. Aš čia prisiminsiu, ką dabar tik Mišel pasakė tuo klausimu. Nestebina, kad, pacient, kad piliečiai nenori skiepytis, nes būtent nepakanka informacijos šiandien. Uh, Daug kas mums sako, kad reikia penkerių, dešimties metų, aišku, viskas susiveda į, į um, um, į, į, į visą informaciją ir būtent ir kovoje su gripu H1N1 ir mm, tai, kad vakcinai parengti tiek mažai buvo laiko. Dabar dėl reikiamos priežiūros, pratesiant tą, ką Linda tik kalbėjo, turint omenyje, kad duomenų bazėje reikalingi pagrindiniai duomenys ir reikia Ir reikia pasakyti, kad tik tai 5 procentai problemų yra susijęs su centralizuotų sistemos veikimu. Trečias dalykas, man atrodo, ką labai svarbu turėti omenyje, yra tai, kad, kad farmacinės laboratorijos konkuruoja, būtent ta konkurencija yra labai svarbi. Pavyzdžiui, aukštas spaudimas uh, aukštas kraujospūdis, tai yra patologija, dėl kurios pacientai vartoja vaistus labai ilgus metus. Mums yra sakoma, kad norint išsiaiškinti, kuris vaistas yra pranešesnis nei kitas, reikalinga kad vaistą vartotų 15-20 milijonų pacientų tam tikrą laiką. Uh, Aš tikiuosi, kad problema bus išspręsta, nes iš tikrųjų daug kas sako, ir, ir, ir ką šiandien girdėjome, kad apie 10 procentų naujų vaistų iš tikrųjų kelia rimtą pavojų. Taigi aš manau, kad farmakologinis budrumas turi būti išplėtotas daug rimčiau, kad tikrai būtų galima išspręsti tos dalykus, kas, ką, kas neramina mūsų piliečius. Dabar dėl kai kurių abejonių, ką kolegos išsakė, dėl informacijos, kuri turėtų būti teikiama pacientams, pacientų galimybių gauti tam tikras saugumo garantijas, bet juk yra pacientų asociacijos, kurios užtikrina ryšius tarp pacientų ir valdžios institucijų. Prancūzijoje pastarosiamis savaitėmis, pavyzdžiui, vyksta a, tikrai visuomenės informavimo kampanija, kurią veda pagrindinė pradinė farmacijos laboratorija ir ji pati netgi sukūrė um, asociacijas palaikyti ryšius su pacientais. Aš manau, kad tai yra puiku aiškus veiksmai. Ir čia valdžios institucijos tikrai galėtų suvaidinti savo vaidmenį ir užtikrinti reikiamą pusiausvyrą. Mm, kitose valstybėse narėse galbūt mm, irgi panašios sistemos veikia, tačiau būtent Prancūziją norėjau paminėti, mm, nes tikrai mane labai nustebino, kad uh, tokios e, dialogo savaitės yra organizuotos būtent taip ir kad tai organizavo farmacijos laboratorijos. Aš manau, kad tai dar labiau akcentuoja, kad valdžios institucijos turi taip pat dalyvauti tuose procesuose. Dėkoju ir galiausiai dar Salvatore Tadarinas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai malonu kad e, ponė pranešė tai puikiai pristatė šią temą. Tačiau norėtųsi, kad ponė pranešėjo, galbūt ir komisijos atstovai galėtų paaiškinti, kokie ryšiai egzistuoja tarp dabartinės egzistuojančios sistemos ir duomenų bank, bazės centrinių lygių bei nacionalinių duomenų bazių. Man norėtųsi žinoti, kaip tas nacionalinės bei centralizuotos europinės sistemos bus siejamos. Na kągi, sako pirmininkas, dėkoju, tuomet suteiksiu žodį komisijos atstovams ir paprašysiu atsakyti į užduotus klausimus. Prašau. Merci, euh, merci, monsieur le président. Je voudrais... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti poniai Makaven ir pasakyti, kad komisija bendrai pritarė um, jos išsakytai pozicijai, taip pat dėl um, to kompromiso, kurio ji norėtų. Uh, Norėčiau atsakyti į kai kuriuos konkrečius komentarus, kuriuos išsakė komiteto nariai. Ir pradėsiu nuo paskutinio pasisakymo, nes jis labai svarbus, norint suprasti visą kitą kontekstą. Iš tikrųjų, šis tekstas nekeičia valstybių narių atsakomybės farmakologinio budrumo srityje. Čia nėra numatyta perkelti kompetencijas iš nacionalinio lygmens į europinį lygmenį, kaip kad būna, pažiūrėkit, kitais atvejais Šiuo atveju mes norime, kad sprendimai priimami dėl farmakologinio budrumo, dėl vaistų, kuriems yra suteiktas leidimas nacionalių lygmenių, būtų koordinuojami valstybių narių, kad būtų bendri valstybių narių sprendimai priimami dėl vaistų išėmimo ar neišėmimo iš rinkos ar sprendimų pakeitimų. Nes dabar yra toks, tokia situacija, kuomet viena ar kita valstybė narė gali priimti individualų sprendimą - išimti vaistą iš rinkos, neišimti vaistų iš rinkos. Taigi mes norėjome, kad tarp valstybių narių būtų koordinuojami tie veiksmai. Taip pat farmakologinis budrumas yra vykdomas duomenų bazės pagrindu ir mes norime, kad būtų vieninga domenų bazė visai ES teritorijai, prie kurios galėtų prisijungti vis prieiti visos valdžios institucijos. Tačiau ši domenų bazė nekeičia valstybių narių kompetitingų institucijų pareigų farmakologinio budrumo srityje. Dabar dėl to, kas gali pranešti apie neigiamą šalutinį poveikį farmakologinio budrumo kontekste, yra valdžios institucijos ir farmakologinės laboratorijos. Čia dėl šios taisyklės mes irgi jokių pakeitimų nesiūlome. Dabar dėl paciento. Paciento teisė pranešti valdžios institucijoms apie tokį poveikį. Uh, jis net, pacientas neturi teisės įvesti duomenų į duomenų bazę. Mes tik tai numatome, kad pacientai turėtų teisę informuoti savo valdžios instituciją apie užfiksuotą šalutinį poveikį, o valdžios institucija turi įvertinti tą informaciją, tarsi ta informacija būtų gauta iš, iš mediko, iš gydytojo, iš ligoninės ar tuo kitų keliu. Taigi čia tikrai nėra to tokio mm, užteršimo, kaip tai galima pasakyti, duomenų bazės, e, ta informacija, kuri ateitų iš pacientų tiesiogiai. Čia eina kalba būtų Čia kalba eina apie bereceptinius vaistus. Pavyzdžiui, jeigu pacientas nusipirko vaistus, gavęs gydytojo receptą, tai tuomet jisai apie šalutinį poveikį ir gali pranešti savo gydytojui. Tačiau jeigu jis nusiperka vaistą tiesiogiai vaistinėje, tai nėra to, tos ekvivalentiškos lygiaverčio tokio kanalo, per kurį pacientas galėtų pranešti apie galimą šaltinių poveikį. Dabar generinių, be, be patentinių, nepatentinių vaistų klausimas buvo iškeltas, kaip būtų galima pranešti apie neigiamą šaltinių poveikį. Mes galvojame, kadangi e, nepatentinių vaistų generinių vaistų formuluotės jau yra naudotos ilgą laiką, nes iš pradžio patentiniai vaistai bent keliolika metų buvo naudoti. Taigi jau jų poveikis turėtų būti žinomas, o yra atitinkamai dar ir periodinės ataskaitos teikiamos kaip ir visais atvejais. Ir Vazi kalbėjo apie rizikos valdymo planus ir tai, kad čia gali būti kažkokios tai painiavos su leidimų vaistams išdavimo ir vaistų priežiūros, kuomet jau tie vaistai pateikimi rinkai, tų dviejų sistemų. Aš noriu labai aiškiai pasakyti mm, šiuo pasiūlymu visiškai nesiekiama keisti tų taisyklių, pagal kurias vaistai yra įvertinami ir pagal kurias jiems išduodamas leidimas pateikti juos į rinką. čia tikrai nėra sušvelninamos tos e, sušvelnami tie reikalavimai, kuriuos vaistai turi atitikti, kad jiems būtų suteiktas leidimas juos pateikti į rinką. Čia, kai eina kalba apie rizikos valdymo planus, čia yra papildomos priemonės, kad farmacijos įmonės galėtų valdyti tą, valdyti tą rinką, kurią galėtų su, sukelti mm, naujoviški vaistai, pavyzdžiui, jeigu nėra aišku, um, tarkim, je, jeigu yra klinikiniai uh, tyrimai atlikti tik tai suribotų uh, skaičiumi pacientų, jeigu nėra žinoma, kaip jie veiks masinio vartojimo metu. Toliau, prisiminčiau mm, pediatrijos pasiūlymus, pažangį gydimo metodiką, siekiama didesnio skaidrumo dėl to, tarkim, kokią informaciją pacientas turėtų gauti, viešoji vis, visa visuomenė, kokią turėtų gauti dėl to, koks gali būti vaistų vartojimo poveikis. Ir čia yra numatyta visa eilė priemonių, kurių bendras tikslas yra sukurti skaidrumą tikrai esminę skaidrumo sistemą. Čia reikėtų kalbėti ne vien tik tai prieiga prie budrumo duomenų bazės prieigų, nes tai yra, na, sakykime, tik tai tokia mm, informacija, kuri yra neapdorota. Tai yra bendra duomenų bazė, iš kurios duomenys ima po to atitinkamas organizacijos, naudoja savo analizės ir taip toliau. O reikia informacijos, kuri būtų prieinama piliečiams. Pavyzdžiui, tarkim, jeigu yra sukaupta duomenų bazė apie vėžio gydimą, jie galbūt nedaug gali duoti informacijos pacientui, kuris yra galtinėse vėžio stadijose, kaip, koks bus poveikis. Mes galvame, kad jeigu yra informacija, kai jau jinai yra žinoma, prieinama medikams, ji turi būti pateikta visuomeniai, pavyzdžiui, dėl tų uh, Mm, Švedijoje mirties atveju, kai jau bus aiškios priežastys, turi būti ta informacija prieinama e, visuomenė. Tai čia neina kalba, mm, jeigu eina kalba apie duomenų apsaugą, tai neina kalba apie komersinių duomenų apsaugą, čia eina kalba apie asmens duomenų apsaugą. Ir būtent e, mūsų dėmesys buvo atkreiptas į tai, kad e, galutinėme tekste turi būti įtvirtinta nuostata, kad būtų ginamas paciento anonimiškumas, kad nebūtų siema konkreti pavardė su konkrečiu neigiamu šaltiniu poveikiu. Tai yra tikrai ta riba, kurios negalima peržengti. Reikia priminti, kad JAV taisyklės yra daug maž lygiai vertės tam, ką mes siūlome ir tikrai negalėtume nusileisti žemiau nei tas lygis, kurias užtikrinamas JAV. Pavyzdžiui, jeigu Amerikos piliečiai um, gali pasiskaityti informacijos laikraštyje ar, ar, ar internete, o mūsų piliečiai to negali padaryti, tai čia neįmanoma. Tai mes turime gauti informaciją apie tai, kas vyksta pasaulyje. Mm, ir Ir, ir jeigu yra pradamas kažkoks tai farmakologinio budrumo tyrimas europinių lygmenių, tai turi būti pateikta informacija. Ir ta informacija turi būti um, um, prieinama nuo pat to tyrimo pradžios momento, o ne vien tik tai jau, kai bus gautos išvados. Tai yra taip, kaip Amerikos um, maisto ir vaistų agentūra agentūra dirba, tokie, tokie patys principai turi būti taikomi. Labai svarbu, kad pacientai būtų informuojami apie vaistus, jūs patys visą tai išsakėte, daug kas iš jūsų, kad mm, anotacija vaisto ne visuomet yra pakankama priemonė, ne visuomet yra geriausiai suprantama piliečių, ne, ne visuomet pacientai. Uh, tą informaciją perskaito, išanalizuoja ir vartoja vaistą tikrai taip, kaip yra notacijoje parašyta. Uh, Todėl labai svarbu, kad ant pačio vaisto pakuotės būtų pagrindinė informacija ir kad ta institu, valdžios institucija, kuris išteikia leidimą vaistą pateikti į rinką, turi pasakyti, kokia ta trumpa informacijos santrauka privalo būti pateikiama ant pačio vaisto pakuotės. Čia aš manau, kad galime dar toliau diskutuoti apie tuos dalykus. Tai gal maždaug atsakiau į um, pačius svarbiausius klausimus. Ačiū Jums. Ačiū komisijos Na, atstoviai. Linda, ar Jūs norėt kažką pasakyti? Taip, kolegos, aš norėjau padėkoti už Jūsų mintis Ir jeigu norite, galite e, jums rūpimus klausimus dar ir raštu išdėstyti. Du aspektus norėčiau paminėti. Pirmasis - informacija pacientams, tiesioginis e, informacijos pateikimas pacientams. Manau, kad būtų naudinga kai, kolegų, kai kuriems kolegoms nusiųsti informaciją apie tai. Mes, kaip komisija sakė, e, neleisime sukurti tokios sistemos, kur pacientas patyręs neigiamą poveikį galės pats įrašyti į internetą ar į duomenų bazę Europos lygių e, savo nusiskundimą. Tai turės daryti nacionalinės institucijos. E, ir tai nacionalinė institucija informaciją teiks gydytojai ar medicinos seserys. Tada ta institucija išanalizuos informaciją, grįž prie paciento, apklaus pacientą ir tada profesionaliai kompetitinga institucija sukaups informaciją ir įtrauks ją į duomenų bazę. Uh, Man susirūpinimą kelia tai, kad kai kurie pacientai tiesiog nebepraneša gydytojams, kas atsitiko. Ne kiekvienas gydytojas nori susitikti su pacientais, kad išklausytų, kokie neigiami pašaliniai padariniai buvo patirti. Todėl e, apie tai reikėtų daugiau pagalvoti. Mes turėtume patikinti savo žmonės. Čia daug kas kalbėjo apie kitus e, e pasiūlymus dėl pacientų informavimo, bet tai yra atskiras klausimas. Aš pati laikausi tokios nuomonės, kad nereikėtų skatinti tokio tiesioginio farmacinių įmonių bendravimo su pacientais. To reikėtų vengti. Aš apie e, farmakologinį budrumą galvoju kaip apie valstybės institucijų darbą. Valstybės institucijos, kurios yra kompetitingos, turi kaupti informaciją ir nuspręsti, kaip elgti su ją. Ja Atitinkamos įmonės turi teikti informaciją valstybės institucijoms, kurios atlieka pagrindinį vaidmenį ir perdoda informaciją Europos lygmenį. Nes čia kalbama apie visuomenės sveikatą. Šis dosė yra visuomenės sveikatos klausimas. Ir man e, informacija pacientams šį bendrai yra svarbus klausimas. Dėl skaidrumo. Aš bandau susijęti e, visus išklausytus komentarus. Buvo kalbama apie anotaciją, apie instrukcijas apie tai, kas yra žinoma visuomeniai. Tai, kad pateikiama informacija, nereiškia, kad visą ją žmogui galima suprasti. Aš pati esu mačiusi daugybę duomenų apie farmakologiją, bet nereiškia, kad aš viską suprantu, gal kas galėtų man tai paaiškinti. Nes e, jeigu sukursim naują sistemą, e, tai e, joje turės būti surašyti visi neigiami poveikiai, e, kur ir e, ta informacija turės būti išmintingai išanalizuota sveikatos specialistų. Būtent tokią informaciją reikia teikti visuomeniai. Taip, va, tą patį pasakyčiau apie PSUR. E, tai yra laikinuosius e, saugumo pranešimus ar ataskaitas kompetitingoms institucijoms. Reikėtų mums tik tai prašyti, kad tos nacionalinės institucijos išanalizuotų e, tas ataskaitas. Ir net dabar dažnai tie dokumentai tiesiog nesusilaukia jokio dėmesio, nes informacijos tiesiog ir duomenų valstybės institucijose yra per daug, jos nebespėjama apdoroti. Manau, kad PSUR teikiama informacija turėtų būti detaliau išanalizuojama ir jie turėtų būti skirima daugiau dėmesio. Kaip žinote, įmonės. E, teikia informaciją apie neigiamą vaistų poveikį, o valstybės institucijos, gavusios PSUR, turi išanalizuoti tą informaciją ir pasiekti, rasti pusiausvėrą. Tokiu būdu mes išvengsime informacijos perteklius. Aš sutinku su Peteriu Lyze ir komisijos atstovais dėl informacijos brošiūrų. Labai dažnai, kai aš gaunu ta, e, tos brošiūras, uh, Aš matau, kad yra labai daug neaktualios informacijos. Susidaro įspūdis, kad e, tiesiog kompa įmonė perdoda visą informaciją, kokią turi, visą knygą informacijos pacientui. Ir pacientui yra neįmanoma suprasti, kas ten yra parašyta. Todėl reikėtų išskirti svarbiausius informacijos elementus, kuriuos reikėtų perduoti pacientui. Tada suprasime, kad pacientas e, neturės e, skaityti visų galimų vaistų veikimo scenarių ir panašiai. E, Pone Hasi noriu pasakyti, kad čia mes nesukūlėme papildomos naštos įmonėms. E, dėl, žinoma, jos turės įvertinti rizikos e, lygį, bet tam, kad jos galėtų naudotis rinką, tą turi padaryti. Dėkoju kolegoms už pasisakymus ir e, lauksiu tolesnės diskusijos. Ačiū. Uh, we... Labai ačiū. Mes tikimės, kad jūsų pranešimas bus parengtas sausio mėnesio komiteto posėdžiui. Balsuosime, jeigu bus galima, kovo mėnesį komitete. Taigi būkite pasirengę tokiai svarbiai temai. O dabar periname prie 19 klausimo. Kolegė Pilar Jūzo E, klausia dėl teisinių, mokslinių ir techninių galima išklonuotų gyvūnų pagamintų maisto produktų moratoriumo aspektų. Pone Jūzo, ar tiesiog komisijos prašom atsakyti? Prašom komisijos atstovas. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir komisijai už tai, kad atvykote atsakyti į mano klausimas. Šiek tiek preliminarių pastabų prieš komisiją atsakant į mano klausimus. Na, pradėsime to, jog prisimiau renkti šį pranešimą po to, kai pasikeitė parlamentas sudėtis ir, ir politinės frakcijos susitarė dėl to, jog bus, kad taryba perduos dokumentą dėl naujoviško maisto tik tuomet, kai bus sudaryta nauja komisijos kolegija ir po to atitinkami komisijos sprendimai bus teisėti. Na, taip sprotingas sprendimas, bet ir tai kartu ir skubos atvejis, nes yra naujų technologinių laimėjimų, pavyzdžiui, gyvūnų klonavimas, maisto gamybos tikslais ir visą tai reikia reaguoti kiek įmanoma greičiau. Manau, kad mums, mums primam sprendimus reikia e, vadovautis grinai moksliniais ir techniniais aspektais. Na, klonavimas jautrus klausimas ir buvo keliami e, tokie klausimai, kurie yra susijęs su etika arba gyvūnų apsauga. Aš manau, kad mes neturėtume gilintis į šiuos aspektus mūsų darbe. Manau, kad šios klausimus galima būtų spręsti atitinkamai žymint produktus ir po to jau pats vartotojas galėtų nuspręsti, ar jis nori vartoti maistą, kuris pagamintas iš klonuotų gyvūnų. Bet mums svarbiausia yra, kad vartotojai gautų sveikus ir saugius maisto produktus, o visi kiti etiniai dalykai, tai tai savo nuožiūrą turi nuspręsti patys vartotojai. Taigi mes šiandien norime nieko primesti vartotojui. Čia bent jau tokia mano nuomonė bendrais bruožais tariant. Na ir kadangi buvo nuspręsta atidėti bendros pozicijos rengimą, tai man rodos galima tiesiog išnaudoti likusi laiką tam, kad informuotumėmės apie viską, kas yra susi šiuo klausimu. Ir pato galėsime jau kalbėti ir apie patį moratorimą. Tai yra dabar tarsi buvo nuspręsta atidėti uh, maisto išklonotų gyvūnų klausimą. Taigi, kokių, po, kokių pasiekmių moratoriumas gali turėti? Pavyzdžiui, teisinių pasiekmių importui. Tai yra importuotų uh, gyvūnų, antros trečios kartos gyvūnų importuotų iš trečių šalių. Ar dėl to galėtų kilti problemų, pavyzdžiui, su pasaulio prekybos organizacija? Ir jeigu mes prieš maistą iš klonuotų gyvūnų paskelbsimo moratoriumą, tai tuomet man kyla klausimų, kokių turėtume mokslinių ir techninių kontrolės galimybių. Klonuoti gyvūnai yra klonai, tačiau antros ar trečios kartos gyvūnai, kaip yra su jais, ar jie laikytini klonuotais gyvūnais ir kaip tokį klonavimą galima įrodyti. Pavyzdžiui, pas mus Ispanijoje. Jeigu imtume žirgą, atsiprašau kalbėtoje, bulių, ir tas bulius yra klonuotas ir jis nėra skerdžiamas, E, e, bulius apvaisina karves ir po to jau jų paliekuoniai, kaip yra su jais. E, jie, ar jie laikytini klonuotiniais gyvūnais, jie, pavyzdžiui, galbūt pateks į skerdyklas, į mėsinės ir kaip visą tai galima um, atsekti. Taip, sako pirminės, iš tikrųjų, e, tai yra sudėtingas klausimas, sudėtinga būtų atsekti tokių gyvūnų kilmę. Paulo Destori uh, ir sveikatos generalinio direktoriatoriaus atstovas mus informuos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Jūsų už tai, kad iškėlėte šį klausimą ir dabar mes galime nešti šiek tiek daugiau iškumo iš tikrai sudėtingą klausimą. Prieš atsakydama Jūsų klausimą norėčiau savo ruoštų patikinti, jog komisija jau ėmėsi būtinų žingsnių kurie yra reikalingi tam, kad galima būtų atsižvelgti į visą galimą riziką išplaukiančią iš maisto gaminamo iš, techninių, iš planuotų gyvūnų. Kai tik tais e, Dar 2008 metais buvo iškeltas klonuotų e, gyvūnų klausimas, mes kreiptėmės į EPSA su prašymu parengti nuomonę apie maisto pagaminto iš klonuotų gyvūnų e, jauniklių saugumą. Na ir buvo atsakyta, kad nėra jokių įrodymų, kad egzistuoja kokiu nors skirtumu tarp maisto pagamintų iš norm, įprastinių gyvūnų bei maisto pagaminto iš klonuotų gyvūnų ar jų jauniklių. 2008 metais apsinurodė, kad nebuvo turima pakankamai žinių ir reikėjo tęsti tyrimus. Taigi, e, mes paprašėme EFSTA atsižvelgti naujus mokslinius duomenis ir EFSTA patvirtino, kad atsižvelgiant į tokius duomenis saugos skirtumų nėra. Taigi, ką jau dengia mūsų teisės aktai? Jau egzistuoja teisės aktai reglamentuojantis e, priekybą e, klonuot produktais iš gyvūnuotų tais gyvūnų. Ir pagal tuos teisės aktus visi gyvūniniai produktai, įskaitant ir produktus iš klonuotų gyvūnų e, jauniklių, turi atitikti įprastinius saugos re, re, reikalavimus. Yra taip pat teisės aktų, kurie draudžia natūralų ar dirbtinį apvaisinimą, dėl kurio gali kilti gyvūnų apsaugos klausimų. Na ir dabartinis teisės aktas reglamentuojantis naujovišką maistą jau apima ir maistą pagamintą iš klonuotų klonuotų gyvūnų. Šis teisės aktas dar nesigalioja, bet jis dabar yra rengiamas ir jame numatyta iš ankstinė autorizacija prieš pateikiant tokį maistą į rinką. Taigi užtikrinama apsauga. Dabar perėsiu prie pir, pir, poniosio jūsų klausimų. Pirmiausia, kokių pasiekmių tai toks moratoriumas turėtų tarptautiniams susitarimams? Na taip, aišku, ES nori reglamentuoti klonuotus gyvūnus bei jų jauniklius. Ir šie teisės aktai turi atitikti PPO nuostatas. Su PPO egzistuoja trys e, svarbus susitarimai šiame kontekste. Pirmiausia, tai, ką mes vadiname SPS. Šis sutarimas apima visas priemonės susijusias su saugumu bei sanitarija. Ir jeigu mes norime, kad monitorimu būtų apribota priekyma ir jeigu mes norime atsižvelgti SPS, tai reikia nustatyti, kad naudojant tokius produktus egzistuos potenciali rizika. Tačiau pagal dabartinius mokslinius duomenis tokios rizikos nėra. Todėl ES būtų sudėtinga pagrysti tokias priemonės besirimančias SPS. Aišku, mes galime visuomet taikyti preliminarias eh, priemonės, kurios remtųsi eh, prevencinių principų. Bet mūsų manimu tokiu atveju būtų sudėtinga visą tai pateisinti PPO akise. Antras sustarimas, į kurį reikia atsižvelgti, yra techninių prekybos barjerų sustarimas ir pagal šį susitarimą su PPO mes galėtume numatyti prievolę atitinkamam ženklinimui etiketėse. Bet vėlgi čia egzistuoja tam tikros taisyklės. Jeigu mes numatytume priemonės dėl žymėjimo, ženklinimo, tai mes tai turėtume tai pagrysti, taip vadinama, e, vartotojo teisė žinoti informaciją pagal prekybos barjerus susirimą. Taigi mes turime pagrysti, kad vartotojai nori žinoti, kad tarp tikras maisto produktas ir pagamintas iš klonuotų gyvūnų ar jų um, jauniklių. Ir to, tokią priemonę turėtume grįsti vartotojų pageidavimų. Eurobarometras rodo, kad vartotojams tai svarbu. Na ir galiausiai e, trečias dalykas yra GAT. Ir pagal GAT galima taikyti priemonės, kurios leistų atsižvelgti į viešąją moralę. Ir čia turėčiau pasakyti, kad GAT sustarimo 20 straipsnė numatyta, kad galima taikyti priemonės, kurios yra būtinos viešai moraliai apsaugoti. Tačiau tokios priemonės turi būti taikomas taip, kad nebūtų savivališko diskriminavimo. Ir, ir taip pat, kad tos priemonės nebūtų naudomas bandant apriboti tarptautinę priekybą. Taigi, Dėl pirmo klausimo aš apibendrinimą galiu pasakyti, kad kadangi nėra aiškios rizikos išplaukiančios iš tokių maisto produktų gyvūnams ar žmonėms, todėl būtų labai sudėtinga apginti PPO akise tokius apribojimus. Na, ir kyla pavojus, jog kitos trečiosios priemonės apskūs štai tokias priemonės. Trečios trečios šalis apskūs tokias mūsų taikomas priemonės. Antras jūsų klausimas. Kokios galimybės egzistuoja kontroliuoti uh, maisto pagaminto iš klonuotų gyvūnų ar jų jauniklių pervežimus? Na ir turime pasakyti, kad neegzistuoja joks metodas, kuris leistų atskirti uh, maisto produktus pagamintus iš įprastinių gyvūnų nuo maisto produktų pagamintų iš klonuotų gyvūnų. Iš esmės maisto produktas yra toks pat. Ir jeigu mes taikytume atitinkamą draudimą, tai tuomet reikėtų numatyti, kad privaloma tvarka reikės atsekti tokius maisto produktus. Tai, tai reiškia, kadangi paties, iš paties maisto produkto negalima nustatyti, iš kokio gyvūnas pagamintas, todėl reikės užtikrinti atsekamumumą, tam, kad žinotume, ar atitinkamas maisto produktas yra pagamintas iš klonuoto gyvūno ar jų jauniklių. Na, kai dėl importo, tai mums reikėtų numatyti prievalį išduoti sertifikatus, nes mes negalime numatyti prievalės uh, užtikrinti atsakomumą už ES ribų. Mes negalime taikyti ekstrateritorinių teisės aktų. Taigi visiems importuojamiems maisto produktams turėtume taikyti oficialių sertifikatų sistemą, kuri leistų užtikrinti, kad importuojami maisto produktai nėra pagaminti nei iš planuoto gyvūnų, nei iš jų jauniklių. Taigi, bendrinama, galiu pasakyti štai ką. Na, išdėšiu tam tikrų aspektų, jie nėra baigtiniai, nes tema yra labai sudėtinga, tačiau galiu patikinti, kad komisija ir toliau gilinasi visus klonavimo aspektus ir nauja komisijos kolegija sugrįž prie šių klausimų. Tai ir, pavyzdžiui, kai bus antrasis e, teisės akto dėl naujoviškų maisto produktų skaitimas. Dėkuoju. Ačiū. Dėkui, ponė Testori, liko labai mažai laiko, todėl paprašysiu kolegų pasisakyti tik apsiriboti dviem minutėm, Lyze, ponas Lyze. Dėkoju poniai Ajuso už klausimą, poniai Testori už atsakymus ir Norėčiau kai ką ištaisyti. Aišku, į viską galima žiūrėti skirtingai, tikriausiai ir pačių frakcijų nuomonė skiriasi, tačiau kai pirmas iki vyko balsame parlamente dėl šio klausimo, tai tuomet ir APP frakcija gilinosi šį klausimą ir jį gilinosi ir dauguma frakcijų buvo už rezoliuciją, pagal kurią būtų taikomas e, visapusiškas draudimas tokiems maisto produktams. Taigi, Pasakyčiau, ponė Testori pasisakė nelabai visapusiškai yra EFSO um, um, nuomonė, taip pat yra ir EGS parengta nuomonė ir jį laikosi kitokios nuomonės. Ir toje nuomonėje išdėstyta rimtų argumentų, kodėl reikėtų uždrausti tokius maisto produktus. PPO gyvūnų aps, pripažįsta gyvūnų apsaugą kaip argumentą. Tai svarbus aspektas, nes klonuojami gyvūnai kenčia. Ir jeigu mes nenorime palaikyti štai tokio proceso, tai reikėtų mažinti paskatas teikti į rinką klonuotų gyvūnų jauniklių mėsą. Na, sutinku, kad kontrolę būtų sudėtinga vykdyti, čia reikėtų pasistengti. Bet Jeigu aš ne visai klystu, tai lygiai tas pats pasakytina ir apie ženklinimą, žymėjimą. Jeigu aš noriu ženklinti klonuotų gyvūnų ar jų jauniklių mėsą, tai Visą tai kontroliuoti bus lygiai taip pat sudėtinga, kaip ir pačius maisto produktus. Per praeisą kadenciją parlamente Liotal pranešimo metu ir Lioperiš pranešimo metu mes e, du kartus išsakėme savo poziciją, tačiau aišku esame pasirengę kompromisams. Vis dėlto, manau, kad pernelik ankstyva atsisakyti parlamento ankstesnės pozicijos, nes e, yra tam tikrų E, tam tikrų aspektų, kuriuos ponė Testor nepakankamai įsigyrė, įsigilino. Pavyzdžiui, IGE atlikta, parengta nuomonė ir joje išdėstyti saugos bei gyvūnų apsaugos aspektai. Dėkuoju ponui Lyzai ir paprašysiu ponos Testori nurodyti, ar e, parengiant argumentus buvo pakankamai atsižvelgti gyvūnų apsaugos klausimus. Labai ačiū. Europa ir Pasaulio sveikatos organizacija nori e, apsaugoti gyvūnus ir gyvūnų gerovė yra viena iš priežasčių, kodėl e, priemonės yra kuriamos. Tačiau dėrybų pozicijos tvirtos dar nėra. Jeigu norime taikyti priemonės, kurios yra pagrystos gyvūnų apsauga, o ne, ne, ne gyvūnų gerovė, grinai apsauga, tai Pasaulio prekybos organizacija mes turėsim kovoti. Aišku. Sarbų, tą pačią temą, trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasisakyti dėl šios temos, tai yra konkrečiai dėl moderatorimo. E, iš klonuotų gyvūnų pagamintams maisto produktams. Norėčiau iškelti du aspektus. Jau girdėjau, kad vartotojai turi teisę gauti informaciją apie tai, ką jie vartoja ir tokia informacija turi būti teisinga. Tokią informaciją turi teikti gamintojai. Mano manimo, komisija turi užtikrinti, kad importuojami produktai neturėtų būti gaminami iš klonuotų gyvūnų. Kaip tai galima užtikrinti? Na, gal čia kitose srityse, kitų požiūrį egzistuoja rimtų problemų. Kaip ten bebūtų, atsižvelgiant į prieštistorės tai susijęs su kitais gyvūnais, manau, kad bus neįmanoma kontroliuoti klonuotų gyvūnų importo. Turime ir toliau skirti dėmesį šiam klausimui. Išgirdome įvairių argumentų, bet ir girdėjome, kad iš klonuotų gyvūnų pagaminti maisto produktai mėsa nėra žalingi. Tačiau kita vertus reikia užtikrinti ir vartotojų teisę būti informuotiems apie tai, ką jie vartoja. Nu, norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Ar grinai techninių požiūrių įmanoma uh, žymėti tuos produktus, kurių kilmės atsekti įmanoma, kad ir žymėti taip, kaip produktus, kurių kilmė neįmanoma, kurių kilmės neįmanoma atsekti. Thank you very much. You know. Labai ačiū. Kaip aš jau atsakydama minėjau, akivaizdu, kad aiškės etiketės parašyti yra įmanoma. Uh, Tačiau ženklinimas turi būti pagrystas visiškų atsiekamumu gyvūno. Turime žinoti, ar gyvūnas buvo klonas, ar jis buvo naudojamas dauginimosi tikslais, ar dėl to atsirado dar dešimt gyvūnų, kaip žinote, dar dešimt gyvūnų gali mm, išsidauginti iki šimto gyvūnų, taigi galima sukurti tam tikrą sertifikavimo sistemą, tačiau kontroliuoti, kaip ponė Serbu sako, bus labai sudėtinga. Be to, administracinių požiūrių tai sukurtų didžiulę naštą tai Europoje mes galime daryti, nes Europoje gyvūnai yra absoliučiai atsiekami valstybėse narėse. Jau yra maisto atsiekamumo, e, gyvulinio maisto kilmės e, atsiekamumo sistema sukurta, e, kiekvienas gimės gyvūnas yra e, registruojamas. Tačiau dėl importo būtų sudėtinga. Turėtume įvesti prievalės trečiosiam šalim sukurti atsekamumo sistemas, kurių kai kuriuose trečiosiuose šalise nėra. Galėtume, kaip aš jau sakiau, bandyti tai pagrysti pasaulio priekybos organizaciją, bet tai būtų labai sudėtinga, nes kontroliuoti būtų sunku, brangu sudėtinga. Aš neskau, kad neįmanoma, viskas yra įmanoma, tačiau reikia pagalvoti ir apie proporcijas pasakiau, tai pamiršau prieš tai atsakydama ponui e, Lyzai dėl etikos grupių. Jūs visiškai teisus, aš nepaminėjau etikos aspektų. Žinoma, Europos etikos grupės nuomonė bus e, vertinama, kai mes, taikydami GAT sistemą, bandysime apibriežti Europos interesą bet e, gali būti, kad grupė pasakys, kad toks vertinimas nėra reikalingas. Ir Europos etikos grupės e, teiginiai ar pareiškimai, kad viena ar kita medžiaga turi būti uždrausta, negali būti lemiami. Negalime dr, aps, reikalauti absoliutaus moratoriumo. Jie reikalauja tik tai specialių tyrimų, ypač jeigu e, reikia galvoti apie klono ir jo e, jauniklių kančias. Na, ponas Lyza ką tik susilaukė atsakymo, tiesas nesiklausė, bet mes jam pranešime, kas buvo atsakyta. Prašau nekartoti klausimą, tam, kad nereikėtų šešis kartus aptarti vieno ir to paties dalyko. Na kągi, diskusijos dėl 19 klausimo baigtos, perikime prie 20 klausimo. Į Vašingtoną vykusios delegacijos ataskaitą. Na, yra trumpa ataskaita. Na, aš savo ruoštų galiu pasibėti, kad ši delegacijos kelionė iš ties buvo labai įdomi ir beje noriu padėkoti sekretariatui už e, tai, kad e, galėjome susitikti su daug asmenų iš vyriausybės, senato, atstovų rūmų, su nevyriausybinio organizacijų ir verslo atstovais. Na, manau, kad galėjome sudaryti gan aišku vaizdą apie padėtį diskusijose ir galima konstatuoti didelius pokyčius lyginant e, padėtį Bush administracijos metu ir dabar um, Obamos administracijos metu. Pokyčiai tikrai ženklus. Na ir svarbu tai, kad uh, e, JAV Vėl atnaujintas teisėkuros procesas, pagal kurį yra leidžiam patvirtinamas priemonės klimato apsaugai ir taip pat svarbu, galvojant apie Kopenhagos konferenciją vyksiančią po kelių savaičių. Nors vėlgi per tą trumpą laiką tikriausiai niekas ją pernelik nepasikeis, nes diskusijos dėl sveikatos apsaugos yra prioritetinis dalykas, o diskusijos dėl klimato apsaugos atsiduria tik tais antroje vietoje. Na ir Na, nežinau, ar JAV, uh, JAV pateiks konkrečių įsipareigojimų Kopenhagoje. Tai atviras klausimas, lygiai tai dar nelabai aišku, ar atvyks ir pats Obama. Čia kažko spėlioti neįmanoma. Na, JAV diskusijose aptariami tie patys dalykai kaip ir pas mus, tai yra naujos e, veiksmingos energetikos sistemos, priekybos, emisijomis sistemomis ir panašiai. Taigi, sakyčiau, jų diskusijos beveik identiškos su mūsiškimis. Na, atrodo, pasiekti, kad senate uh, būtų patvirtintas teisės aktas yra ypač didelis iššūkis, nes reikia 60 iš 120 balsų. Na, ir, kaip žinome, kompromisai tikrai nelabai padeda klimato apsaugai. E, JAF regionai kovoja tarpusavyje, e, kovoja lobistinės organizacijos tarpusavyje. Ir, pažiūrėjau, čia reikia paminėti ypač stiprią. Uh, naftos, anglies pramonės stiprią lobistinę veiklą. Na ir tikriausiai atitinkamas teisės aktas nebus patvirtintas taip, kaip tikimės. Anglijai teikiamas prioritetai, taip pat tyrimai siekiant atrasti naujus naftos ar dujų išteklius yra taip pat prioritetiniai dalykai, tai nežinau, kaip ten galiausiai viskas bus. Kaip ten bebūtų, galime tikėtis, kad į Kopenhagą atvyks daug JAF atstovų, su kuriais galėsime susitikti. Na ir yra daug nemažai JAF parlamentarų, kurie nori pasiekti pažango šioje srityje, tikriausiai kartu su jais e, dalyvausime bendruose renginiuose Kopenhagoje. Na ir ne vien tik tais galvojant apie būsimą Kopenhagos konferenciją, JAV tarsi stiprės suvokimas, kad klimato apsauga yra esminis dalykas ir manau, kad JAV šiuo požiūriu pasiekta rimtos pažangos. Kaip ten bebūtų, dėkoju visiems prisidėjusiems prie pasirengimo ir delegacijos programa buvo iš ties labai įdomi, nors ir varginanti. Ir manau, kad palaikydami ryšius su JAV, bendradarbiaudami mes galėsime priimti teisingesnius sprendimus, pasiekti geresnių rezultatų. Ponas Brin. Thank you very much, Chair. Uh... Labai ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau kartu su jumis padėkoti Envi komiteto sekretoriatui. Mūsų programa buvo labai gera ir dalyvavome daug gerų susitikimų, informacijos renginių, kitų pasirengimo e, darbų. Manau, kad sekretoriatas viską parengė puikiai. Sutinku, kad susitikimai buvo labai geri ne tik kongrese, bet ir e, E, Junktinio Amerikos valstijų valstybės departamente, energetikos departamente, kitose e, svarbiose e, organizacijose, įskaitant stambesias nevyriausybinės organizacijas. Mums ypač buvo įdomu dalyvauti diskusijose su Junktinio Amerikos valstijų klimato veik, E, smų partnerystė ar veiklos partnerystė, į kurią įeina penkios pagrindinės nevyriausybinės organizacijos ir penkios didelės korporacijos. Taigi ten e, aplinkosaugininkai ir stambiausi verslininkai kartu nusprendė, nusprendė kad nori e, renkti klimato apsaugos teisės aktus. Manau, kad čia Europoje mes apie tai e, nelabai ir žinome. Labai įdomu buvo su jais susitikti ir išsiaiškinti, kaip jie kartu bendradarbiauja, e, darydami teigiamą įtanką teisėkūros procesams. Buvo labai įdomu, kaip pirmininkas sakė, suprasti, kad Junktinėse Amerikos valstijose dominuoja kitoks požiūris. Tie, kas vyko į Vašingtoną praėjusiais metais, su Europos parlamento delegacija ir laikinuoju klimato kaitos komitetu. Labai aiškiai pastebėjo, kad egzistuoja visiškai naujas požiūris Obamos administracijoje, lyginant su Bušo administracija, nepaisant to, kad akivaizdu, jog uh, E, dėl Junktinio Amerikos valstijų teisėkuros procesų Kopenhagoje galbūt Junktinės Amerikos valstijos nepateiks tokių skaičių, kokiu mes norėtume. Kaip žinia, iš to, kam girdėjome ten ir e, žinant, kad mes norime sustikti su žmonėmis, kurie bus Kopenhagoje, e, būtų dabar sunku pasakyti, kiek lankščiai Envi komiteto sekretariatas gali vykti. Bet žinome, kad vyksta labai didelė Europos parlamento delegacija, didelė oficiali delegacija. Be to, e, du sekretariato dariai vyks. Gal galėtų kas nors iš jų būti su mumis? E, ypač tie žmonės, kurie vyko su mumis Junktinės Amerikos valstijas. Jeigu jie būtų Kopenhagoje, galėtų susitikti su žmonėmis, kuriuos mes tikome JAV ir užmėgsime gerus darbinius ryšius. Nežinau, ar tai įmanoma padaryti ar ne. Manau, kad mums būtų labai naudinga e, kasdien gauti daugiau informacijos, nors mes gauname mažai informacijos būdami ten, apie tai, kas vyksta Junktinė Amerikos valstijų valstybės lygių, bet to, kokias iniciatyvas finansuoja Obamos administracija, būtų įdomu žinoti. Mes žinome, kad yra įmamasi tam tikrų veiksmų. Nepaisant to, kad e, ES ir JAV, kaip ir visos kitos industrinės valstybės, turi uh, E, išsikelti toliau siekiančius tikslus dėl dviejų laipsnių tikslo pasiekimo. Ir turime Kopenhagoje tai aiškiai pasakyti. Na, liko nedaug laiko, be penkių pusę, taigi te galiu leisti pasisakyti tik keliam nariam. Dėkuoju, kalbėsiu vengrų kalbą. Uh, Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti už sekretariatą, už puikų atliktą darbą ir tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad mums padarė labai didelį įspūdį JAV pozicijos pokytis ateisi valdžia prezidentui Obamai. Aš viską vertinčiau štai kaip. Kadencijos pabaigoje pavyko e, pasiekti, kad įvyko rimtos diskusijos ES dėl emisijų mažinimo. O kaip yra su JAV, tai vertinti sudėtinga, nes e, atitinkamas teisės aktas nebus laiku patvirtintas senate. Tiesiog gal mums reikėtų atkreipti JAV dėmesį tai, kad jeigu uh, nebus pasiekta Kopenhagoje rezultatų, tai tai brangiai kainuos. Neveikimas brangiai kainuos ir turime bandyti įtraukti visą pasaulį šį procesą. Taip, sako pirmininkas, tai ir yra tikslas, atrodo, daugiau pasisakyti norinčių nėra, puiku. Kągi. Na, mes pasižiūrėsime, kaip mes dar pasiruošime Kopenhagai, kaip pasirinksime susitikimams su partneriais iš kitur. Uh, Na, ir aišku, po Kopenhagos darbai tęsis ir reikės ir toliau palaikyti ryšius su JAV. Dėkoju visiems už dalyvavimą posėdį, pirmininkas dėkoja ir vertėjams posėdis baigtas iki lapkričio 30 dienos viso gero. Das ist gut, weil ich um halb ähm,